Szanowni Państwo, zaczynamy nasze spotkanie. Ponies ir panai, pradėkime mūsų susirinkimą. Taip, užsidėkite ausinės. Hmm. Zaczynamy od y, punktu. Pradėsime nuo to klausimo, kuris nebuvo aptartas rytinėje posėdžio dalyje. Tai yra delegacijos vykusios į Lenkiją ataskaita. Ši delegacija vyko vadovaujant ponui Jolainen, ten vyko Radvilė Morkūnaitė, Linda Mak Evan ir ponia Emilija Hipner. Dar iš, galėsite išklausyti ir parlamentarų, bet aš perskaitysiu trumpą ataskaitą. Lenkija perima pirmininkavimą nuo Liepos pirmos dienos Europos Sąjungai. Ir tai labai sunkus laikas, bus labai svarbių ES įvykių tuo laikotarpiu. Ir Lenkijai tikrai teks nelengvas uždavinys mūsų komitetas vyko į Lenkiją 18-20 gegužės ir susitiko su Lenkijos vyriausybės, Seimo, Senato ir nevyriausybinių organizacijų atstovais. Be to mes, mūsų atstovai susitiko ir su žurnalistais. Buvo aptarti įvairūs prioritetai, kuriuo Lenkija imsis kaip pirmininkaus Europos Sąjungai. Delegacija buvo priimta puikiai, tikrai liko patenkinta šiuo vizitu, gavo daug informacijos, buvo atviri pokalbiai, labai miela ir tikrai gera viešnagė, buvo draugiškai svetingai priimti senate ir seime, diskusijos buvo turiningos ir vaisingos. Diskusijose buvo aptariamos vairios reikšmingos temos. Lenkijos pasirengimas pirmininkavimui. Lenkija ruošiasi labai dinamiškai ir ypač mūsų srityje visuomenės veikatos, aprūpinimo maisto srityje tikrai buvo pastebėta labai didelis Lenkijos suinteresuotumas ir jos noras pasiekti tikrai sėkmės per tuos šešis pirmininkavimo mėnesius. Svarbiausios temos, kurios buvo aptariamos per artimia, kaip artimiausio pusmečio prioritetai, tai buvo produktų saugumas, elektros e, gaminių atliekų tvarkymo klausimai. energetika žinoma, bei Europos kelių tinklo klausimas, bei kelio planas susijęs su anglies naudojimo mažėjimu ES iki 2050 metų. Ruošiamasi Durbano konferencijai, e, COP17 susitikimams ir susitikimui Rio de Žaneire ateinančiais metais. Lenkijos pirmininkavimo laikotarpiu taip pat bus svarstomas ir daugiametės finansinės perspektyvos planas bei bendros žemės ūkio politikos reforma. Delegacija tikrai pamatė Lenkijos suinteresuotumą bendradarbiauti, norą bendradarbiauti su mūsų aplinkosaugos e, komitetu ir tartis visais svarbiais klausimais. Taigi tiek trumpai norėčiau pakalbėti, jeigu kas nors iš delegacijos narių norėtų pasisakyti, tai siūlau dabar tą padaryti. Gal ponia Markūnaitė ar ponia Hipner, kuri nors norėtų pakomentuoti. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałam. Ačiū. Norėčiau padėkoti tiems, kurie rado laiko laisvą savaitę, tai buvo žalioji savaitė, nuvykti į Lenkiją. Ir nes tuo metu jie negalėjo, tie kolegos negalėjo e, dalyvauti pokalbiuose su savo rinkėjais ir panašiai. Taigi norėjau padėkoti ir Lindai, ir Radviliai už e, vizitą Lenkijoje. Ponas pirmininkas pasakė, mes buvom sustikę su trimis ministrais. Sveikatos apsaugos ministru jis pristatė savo pirmininkavimo prioritetus, atkreipė dėmesį į senėjimo Europoje problemą ir į priemonės, kurias siūlys spręsti šioms problemams. Taip pat e, atkreiptas dėmesys į ypatingą mažų vaikų ir kūdikių situaciją, į juos bus kreipiamas ypatingas dėmesys pirmininkaujant Lenkijai. Bus teikiami siūlymai komisijai. Taip pat bus kalbam apie produktus skirtus kūdikiams ir vaikams įvežamus į ES rinką, apie sveikatos apsaugą ir priemonės, kurios sulygintų gyventojų galimybės ES. Aplinkosaugos srityje Taip pat sustikome su ministru ir čia labiausiai rūpin, buvo kalbama apie apsirūpinimo žaliavomis klausimų, klausimą. Buvo ir pasiūlymas ne tik tai sveikatos e, įranga ir reikmenys buvo minėti ir kiti dalykai, taip pat buvo kalbama apie energetikos gamybą ir taip pat atsinaujančius energetikos šaltinius. Kalbant apie Lenkijos ir e, komisijos prioritetus, reikėtų priminti susitikimą Durbane. Taip pat susitikome ir su žemės ūkio ministru. Jis kalbėjo iš esmės apie žemės ūkio, bendro žemės ūkio politikos reformą ir genetiškai modifikuotus organizmus, nurodydamas e, grėsmę, kurią kelia dabartinė situacija. Jeigu kiekviena valstybė priminės sprendimus dėl genetiškai modifikuotų organizmų, dėl jų naudojimo, auginimo savo teritorijoje, tai reikštų, kad tie genetiškai modifikuoti organizmai gali persikelti labai greitai iš vienos šalies į kitą. Ir be to internete vyksta laisva tokių produktų prekyba ir todėl labai sunku užkirsti kelią tokių mikroorganizmų persikelimui iš šalies, vienos šalies teritorijoje į kitą mes susitikome su Lenkijos parlamento Žemės ūkio komiteto ir aplinkosaugos komiteto atstovais, kurie išreiškė susirūpinimą e, dėl to, kaip pavyks atstovauti ES interesus Durbane. Be to buvo kalbėta ir apie elektros gamybos krizę. Buvo išreikšta abejonių dėl prekybos e, produktais, kuriuose yra genetiškai modifikuotų organizmų. Taigi buvo bandyta pamastyti, kaip išspręsti šią problemą. Taip pat buvo susitikimus su nevyriausybinimu organizacijų atstovais. Tokių susitikimų metu, kaip įprasta, buvo telkiamas dėmesys į natūralią gamtą, jos išsaugojimą. Ir todėl visi šie klausimai buvo sprendžiami ir atsižvelgiant į ekonominę situaciją. Susitikome spados konferenciją su, e, su žiniasklaidos atstovais. Šioje konferencijoje dalyvavo daug žurnalistų, tačiau nebuvo pateikta kokiu nors ypatingai specifinių klausimų mes bandėme pristatyti, supažindinti su mūsų e, pasiekimais ir taip pat bandome apibendrinti mūsų bendradarbiavimo su taryba rezultatus. Tačiau buvo akivaizdu, kad ne tik tai Lenkijos, bet ir užsienio žurnalistai kritikuoti Lenkijoje labai gerai suvokė struktūras kuriuose pagal Lisabono sutartį dabar priimami teisėkūros aktai. Aš esu įsitikinęs, kad kolegos prisimena, jog kalbėjome ir apie atominę energetiką. Nenorėčiau išsamei kalbėti šiuo klausimu. Noriu dar kartą padėkoti už labai puikius susitikimus, jungtinius susitikimus. Aš tikiuosi, kad jūs, jums patiko Lenkija kitą kartą, kai jūs atvyksite į Lenkiją. Galbūt delegacija dalyvaus daugiau narių. Dėkoju kolegai Hübner. Dabar suteikiu žodį, žodį Radviliai. Padėkoti sekretoriatui už gerą darbą ir, aišku, ir mūsų Lenkų kolegom už malonų prieimimą. Manau, kad to, tokios išvykos, tokie vizitai dar nepradėjus valstybei nariai pirmininkauti, oficialiai pirmininkauti Europos sąjungai labai yra sveikintinas dalykas tam, kad, na, šiek tiek iš anksčiau, aišku, susipažįstant su tais prioritetais. Ir kas mane ypatingai nudžiugino, tai susitikimas su sveikatos ministre Eva Kopač, kuri tikrai e, didžiulį dėmesį skyrė e, taip vadinamai kokybiškai vaikystėje. Ir tikrai, kai mes kalbame apskritai apie tolimesnį kokybišką gyvenimą, turime labai susikoncentruoti ties vaikų sveikata ir, ir tie dalykai, kurie buvo paminėti, tai ir e, lygų prevencija ir, ir, ir nurodyti tam tikri e, vaikų vystimosi sutrikimai arba vaikai turintys specifinę negalę, tai ko gero e, svarbus dalykas pirmininkavimo laikotarpiu, į kurį bus kreipiamas E, dėmesys. Taip pat, kalbant apie sveikatinimo programas ir prevencinės programas, tikrai, e, kiek supratau, e, bus skiriamas dėmesys aktyviam komunikavimui tarp valstybių narių, kas irgi yra sveikintinas dalykas. O su aplinkos ministru susitikime aš išskirčiau galbūt dėl, poziciją dėl Baltijos jūros užtarštumo, kas aišku mums kaip regionui svarbu, galbūt ne tiek plačiai ES, bet visgi e, regioninė prasme. Ir taip pat, ką jau e, kalbėjo kolegė e, Himner dėl atominės saugos. Tai yra, ministras aiškiai pabrėžė mintį, kad turime kalbėti vienu balsu, kuomet kalbama apie ES pasienį ir tam planuojamas atominės elektrinės. Tai tokie būtų mano pastebėjimai ir dar sėki dėkui už, už, už galimybę lankytis Varšuvoje ir manau, kad Lenkai tikrai yra pakankamai gerai pasiruošę pirmininkauti Europos Sąjungai. Merci beaucoup pour euh, votre témoignage. Alors, avant passer... Ačiū už jūsų pasisakymus ir paaiškinimus. Prieš pereinant prie klausimų, Baltijos jūros klausimų, noriu pranešti, kad rytoj 19.30 vyks e, konferencija Europos parlamente dėl CO2 nutekėjimo Europoje. Jan 6Q2 auditorijoje vyks ši konferencija. O dabar Sekantis klausimas, devintasis, tai yra klausimai dėl Baltijos jūros ekologinės būklės ir jos gerinimo, atsižvelgiant į žemės ūkio veiklą ir joje taikomus metodus. Pirmiausia, norėčiau pakviesti poną Oleiničiak ir pateikti mums savo mintis. Pirmieji kalbės ponia Satuhasi, ponia Rosbach ir ponas Oleiničiak. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponia Satuhasi. For... Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju aplinkosaugos komitetui, kad suorganizavo šitą klausimą. Baltijos jūra yra vienas iš svarbiausių aplinkosaugos klausimų mano šalyje, kuri yra Baltijos jūro regiono valstybė. Kai suomiai kalba apie jūrą, visada turiu omenyje Baltijos jūrą. Kadangi visa mūsų jūros samprata yra siejama su Baltijos jūra. parlamente šis klausimas nebuvo intensyviai nagrinėjimas iki šiol, tačiau reikia pripažinti, Be, be kita ko reikia pripažinti, kad kai kurie kolegos nelabai turi tokių fundamentalių žinių apie situaciją Baltijos jūroje. Po pastarųjosios plėtros etapų praėjusį dešimtmetį dabar Baltijos jūra tapo ES vidaus jūra. Dalis jūros teritorijos priklauso Rusijos enklavai, tačiau iš esmės visa Baltijos jūra yra ES teritorija ir todėl ES atsakinga už jos tolesnę ateitį. Atrodo, kad, kad gyventojai turi pagrindo rūpintis Baltijos jūrą, kadangi yra daug įvairiausių organizacijų, kurios siekia pagerinti jūros situaciją. Todėl nenuostabu, pas, jeigu pasakysiu, kad šiaurės jūroje, jū, šiaurės Europoje Baltijos jūra yra viena iš labiausiai užterštų jūrų. Viena iš priežasčių yra ta, kad jūra yra pakankamai sekli, vidutiniškai 57 metrai gylio, tuo tarpu viduržėmio jūros gylis yra iki vieno kilometro. Taigi teritorija yra pakankamai didelė, bet iš žemėlapio jūs negalite spręsti, kiek vandens telpa į Baltijos jūrą, kadangi yra labai sekli. Kalbant apie taršą, dauguma pirmiausia pagalvoja apie pavojingas cheminės medžiagas. Žinoma, tai yra didelė problema, kadangi Envy komitete buvo kalbėta apie dioksitus, dioksinus, dioksinus, kurie yra netgi žuv, žuvyse. Tai yra uh, lašišoje ir Baltijos silkėje. Tačiau yra ir kitų grėsmių. Grėsmių yra ir naftos taršalai. Bet svarbiausias dalykas tai yra eutrofikacija. Kadangi dugne yra didžiulės zonos, į kurias nepatenka deguonis. Thank you. Baltijos jūroje yra didžiausi tokių e, bedegonių zonų telkiniai, lyginant visas pasaulio jūras. Visų pirma, susidaro labai tangus, toksiškų, e, žaliųjų, kaip melsvadublių telkiniai fosforo ir taip pat žemės ūkio produktų atliekos patenka į jūrą, azoto junginiai. Ir mes turime kažką daryti, kad kitaip Baltijos jūra neturės jokios ateities. Mes turime apie ją galvoti reformuodami ir bendrai žemės ūkio politiką reikėtų ne tik sustab, nesustabdyti žemės ūkio veiklos, bet reikėtų ją tiesiog vykdyti daug lankščiau, apdairiau. Labai gerai, kad artimiausią pusmetį pirmininkaus taryboje Lenkija pagal Europos uh, Sąjungos strategiją Baltijos jūrai e, šiai strategijai turėtų vadovauti Lenkija. Ir aš tikiuosi, kad nauja šią savaitę sudarysima vyriausybė Suomijoje taip pat e, labai aiškiai pasakys, kad stengsis mažinti Baltijos jūros autorifikaciją. E, Ir tai turėtų būti vienas iš svarbiausių Suomijos e, aspektų, kalbant apie bendrosios žemės ūkio politikos e, reformą. Dėkoju visiems, kurie atvyko į šią konferenciją. Iš anksto dėkoju e, prelegentams, pranešėjams ir diskusijos dalyviams. Tikiuosi, kad mes pagilinsime savo žinias apie Baltijos jūrą ir taip pat įsigilinsime į galimas priemonės ateityje, kurių turime imtis, kad Baltijos jūra taptų sveikesnė ir švaresnė. Merci, madame Satukasi, euh, madame Anna Rosbach. Dėkuoju, todėl ponia Anna Rosbach. Tak, formand. Jeg vil tillade mig at tale dansk for en gang skyld. Øhm, derudover vil jeg først gerne takke kollega Hassi. Pirmiausia, Norėčiau padėkoti poniai Hasi už tai, kad jie ėmėsi šios labai svarbios iniciatyvos. Atsiprašau, įsitikinusi, kad šis klausimas iš tikrųjų yra labai svarbus. Aš esu iš kitos Baltijos jūros šalies, iš Danijos ir, kaip pasakė ponia Hasi, visos Baltijos šalis žino, kad e, iš pradžių vanduo buvo Baltijos jūroje labai surus, po to jis e, pasidarė mažiau surus. Ir e, dabar Baltijos jūra kenkia nuo melsvabakterių ir nuo nepakankamo deguonės kiekio. Visi, ne tik žvėjai, dėl to yra labai susirūpinę. Yra nemažai žuvies rūšių, kurios išnyko. Tačiau dar yra ir tokių žuvų, kurios vis dar atvyksta į Baltijos jūrą neršti. Taigi turime rūpintis e, tokiamis žuvų, e, žuvų rušimis ir turime rūpintis ir žvėjais. Visi regionai kenčia nuo cheminės pramonės. Ir didė, itin didelę žalą daro uh, elektrinės, kurios labai dažnai išleidžia e, šiltesnį vandenį į jūrą. Ir tai be abejo suardo žuvų buveinės. Praktiškai yra neįmanoma visiškai apsaugoti Baltijos jūrą nuo taršos. Mane neramina štai kas. Net jeigu mes ir nesirūpiname aplinkosaugą, jei mums rūpi tik tai visuomenės veikata, ir tokiu atveju turėtume uh, rūpintis geresnė Baltijos jūros apsauga. Kaip pasakė ponia Hasi, aplink Baltijos jūrą gyvena uh, praktiškai vien ES šalis. Ir todėl mes turime turėti tikrai labai gerai parengtą Baltijos jūros e, strategiją. Ir pastaraisiais metais, ypač per pastaraisius trejus metus, daug kas buvo nuveikta, siekiant mažinti uh, Baltijos jūros taršą toksinėmis, uh, pesticidinėmis medžiagomis. Pane Hasi kalbėjo labai protingai, ji pasakė daug gerų dalykų, ji minėjo įvairias priemonės. Ji kalbėjo apie tai, kad reikia imtis veiksmų ne tik prie pakrančių, bet ir kad reikia mažinti taršą, jūros taršą pesticidais. 2003 metais 5 procentai net 5 procentai e, žemių tapo netinkamos žemės ūkiui. Tačiau visų mūsų veiksmų kol kas ne, nepakanka. Turime elgtis labai atsargiai. Nepamirškime, jog dabar yra tiesiamas ir šiaurės srovės Nord Stream dujotikis Baltijos jūros dugnu. O žinome, kad šioje jūroje buvo paskandinta nemažai variausių cheminių medžiagų. Taigi kaip mes apsisaugosime nuo visų galimų problemų? Ir aš tikiuosi, kad kas nors galės mums pasakyti, kaip galima būtų užtikrinti geresnę Baltijos jūros apsaugą ir tikiuosi, kad diskusija bus labai įdomi. Dėkuoju poniai Rosbach. Ponas Vojšik Oličiak, buvęs Lenkijos žemės ūkio ministras, taip pat pristatys mums šį klausimą. Zaprošenie za iniciatyvę. Byłem... Dėkuoju, dėkuoju Jums už kvietimą ir dėkuoju Jums už tai, kad uh, surengėte šį renginį. Aš rengiau pranešimą apie Baltijos jūros strategiją ir dabar norėčiau pasidalinti su jumis savo mintimis apie šį dokumentą. Kai rengėme pranešimą Europos parlamente, mes padarėme kelias įdomias išvadas, apie kurias ir norėčiau jums šiandien papasakoti. Niekas nebejoja, jog diskusija apie Baltijos jūro, jūrą ir Baltijos jūros regioną yra labai svarbi. Svarbu yra užtikrinti tinkamą Baltijos jūros apsaugą bei sudaryti palankesnės sąlygas geresniam žmonių gyvenančių aplink Baltijos jūrą sambuviui ir bendradarbiavimui. Baltijos jūra yra praktiškai vidaus ES jūrą. Ir todėl reikia suprasti, kad ji mus vienė, ji vienė visas tas šalis, kurios gyvena aplink ją. Na, dėja, ne visuomet mūsų bendarbiavimas būna toks, kokio norėtume. Baltijos jūra nėra gili, tačiau uh, ji kartais gali su, uh, sukurti tikrai labai gilius nesutarimus tarp uh, įvairių šalių. Baltijos jūros strategija buvo parengta tam, kad būtų pakeista dabartinė situacija. Šioje strategijoje kalbama pirmiausia apie Baltijos jūros aplinkos saugojimo. Kitas strategijos skirtis, skirius yra skirtas klėstėjimui. Ir trečiasis yra susijęs su gerovės didinimu regione. Žinome, kad Baltijos jūros regionas yra labai patrauklus, į jį atvyksta nemažai turistų, bet o jame plėtojama nemažai ir e, e, mokslinės veiklos. Na ir nepamirškime saugumo šiame regione. Aplink Baltijos jūrą gyvena vienas milijonas žmonių, kurie susiduria su įvairiausiomis grėsmėmis. Kartais šias grėsmės sukelia pati jūra. Pone Rosbach, pavyzdžiui, minėjo taršą cheminėmis medžiagomis. Taip pat buvo paminėtas ir Nord Stream projektas, kuris be abejo kelia grėsmę mums visiems. Taigi Baltijos jūros strategija buvo sukurta pirmiausia tam, kad mes galėtume apsisaugoti nuo visų šių galimų grėsmių. Ji buvo skirta ir tam, kad e, nelaimingo atsitikimo ar kokio incidento atveju mes galėtume tinkamai į jį reaguoti, kad galėtume ger, e, bendromis jėgomis likviduoti jo padarinius. Be to, šioje strategijoje kalbama ir apie e, tokių incidentų prevenciją. Baltijos jūros strategija, panašiai kaip ir kitos makroregioninės strategijos, neturi savo atskiro biudžeto. Tai reiškia, kad Briuselis negalės e, kištis į atskirų veiksmų gyvendinimą. Taigi ši strategija iš esmės yra tik tai įvairių projektų, kuriuos gyvendins aplink Baltijos jūrą gyvenančios šalis rinkinys. Na, tai netenkina mūsų be abejo, todėl buvo pradėta diskusija, kuri itin aktyviai vyksta Europos parlamente. Ir tikimės, kad po šios diskusijos bus pakeistas požiūris į makro regionus. Be to, Įgyvendinant šios strategijų numatytus projektus, bus remiamasi daugiausia sanglaudos politika. Deja, nėra numatyta jokių nuostatų, kurios e, paskatintų bendradarbiavimą tarp įvairių sektorių. Tai reiškia, kad ateityje dar reikės imtis priemonių tam, kad Baltijos jūros strategija būtų įgyvendinama ne, ne tik sanglaudos politikos kontekste, bet kad į ją būtų atsižvelgiama gyveninant bendrą žemės ūkio ir turizmo politiką. Kol kas bendradarbiavimas tarp įvairios politiko, įvairiose politikos rytise taikomų veiksmų yra nepakankamas. Ponios ir ponai, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną dalyką. Man bus labai įdomu išgirsti įvairias nuomonės apie planus, susijusius su šios strategijos įgyvendinimu. Tačiau aš dirbu Žemės ūkio komitete ir, ir tai žinau, kad iš ES ir iš nacionalinių vyriausybių daug ko tikimasi. Dirbtinių trašų, pesticidų naudojimas Visiems šiems dalykams yra numatytos e, tam tikros normos, tačiau panašu, kad kol kas mūsų vyriausybės, bent jau Lenkijos vyriausybė tikrai jų nesilaiko. Turime aiškiau apibriežti būsimus veiksmus ir šiandien turėsime spręsti dėl to, kokiu pagrindu ūkininkai gaus paramą. Jei mes nuspręsime, jog jog ūkininkams bus mokama už žemės plotus, viskas būtų aišku. Tačiau mums taip pat reikės dar pasirūpinti, kad ūkininkai visoje ES imtųsi įvairiausių priemonių, kurios yra reikalingos e, tam, kad būtų pasiekti rodikliai kitose politikos rytise. Šiandien kalbame apie Baltijos jūros strategiją. Ir todėl turime kalbėti gan plačiai. Neužtenka vien paminėti bendrų tarptautinių projektų, investicinių projektų, kuriuos gyvendina kaimininės šalis. Reikėtų įvertinti viską iš platesnės perspektyvos. Reikia, reikia uh, statyti vandens valymo įrenginius ne tik šalia uh, jūros, bet ir kitose vietose. Tokių renginių reikia visoje Lenkijoje, tam, kad mes galėtume apsaugoti ir mūsų vidaus vandenis ir pirmiausia upes, ypač tas, kurios įteka į Baltijos jūrą. Baltijos jūros strategija ir pranešimas, kurį aš parengiau, aiškiai parodo, jog mes turime stiprinti bendradarbiavimą su kaimininėmis šalimis, pirmiausia, su Rusija ir Baltarusija. Ir mums dar reikės sukurti tokio bendradarbiavimo teisinį pagrindą. Be šio bendradarbiavimo vien mūsų pastangų ko gero neužteks. Nes e, jei kitos šalis nesims veiksmų Baltijos jūros saugoti, tuomet ir mūsų pasangos bus bergžios. Dėkojame Kolegai, dabar mes perėsime prie kito etapo, mes aptarinėsime Baltijos jūros strategiją ir suteiksime žodį e, Ana. Mm, Joana Helt, Lenkijos nuolatinės atstovybės sekretoriai. Taigi, ponė Joana Helt. Septynios minutės, prašom, jūsų pranešimai. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad teko keisti darbo atvarkę, kadangi man reikės išvykti po dešimties minučių, todėl aš kalbėsiu labai trumpai, pristatysiu būsimos pirmikaujančios Lenkijos valstybės prioritetus įgyventęs Baltijos jūros strategiją. Mano kolega kalbės apie aplinkosauginius strategijos įgyvenimo aspektus. Aš norėčiau padėkoti pirmininkui už suteiktą progą pristatyti mūsų pirmininkavimo planus. Jūs ko gero žinote, kad Lenkijai tenka ypatinga atsakomybė už šitos strategijos peržiūrą, kadangi ta peržiūra numatyta antrajame pusmetyje, kai mes pirmininkausime. Ir mes dabar kaip tik pasiekime ypatingai svarbų etapą įgyvendinant šią strategiją. Jau praėjo du veji įgyvendinimo metai ir gali kai kas teikti, kad šitie dviejai metai galėjo tiesiog parodyti, kaip veikia visa administracinė šios strategijos struktūra Tačiau, kaip ten bebūtų, pirmos iniciatyvos, pirmi projektai jau buvo pradėti įgyvendinti. Aš manau, kad dabar pats laikas imtis tokios peržiūros. Norėčiau pasakyti keletą minčių apie tai, kokių tikslų mes savo išsikėlėme pirmininkavimo metu. 2009 metais pirmininkaujant Švedijai buvo priimtos atitinkamos išvados pritarančios strategijai ir šiuose išvadose valstybės narė susitarė, kad komisija turėtų pateikti tarybai 2011 metų birželio mėnesį pirmą pažangos ataskaitą. Šita ataskaita bus parengta e, šią savaitę po keletos dienų Tačiau mes jau esame pateikę pradinę ataskaitą praėjusiu metu gruodžio mėnesį, kurioje mes sakome, kad reikėtų Lenkijai pirmininkaujant tęsti politinės diskusijas ir jos galėtų būti kitų ataskaitų pagrindas. Todėl Lenkija, kaip pirmininkaujanti valstybė, pabandys numatyti tų diskusijų struktūrą ir taip pat atš, atšauks tą pirmininkaujančios valstybės draugų grupės veiklą, kuri buvo įsteigta pirmininkaujant Švedijai. Šita strategija yra įgyvendinama bendradarbiaujant su komisija iki 2013 metų, kai bus įvertintas tas makroekonomin, makroekonominės koncepcijos e, so focus... makroregionės koncepcijos pridinė vertė. Taigi mes jau atlikome tam tikruosius parengiamuosius darbus šių metų pradžioje balandžio gegužės mėnesį mes atlikome konsultacijas su valstybėmis narėmis ir tarėmės ne tik tai su šio makro regiono valstybėmis, bet ir kitomis valstybėmis. Mes e, gavome tam tikrų pasiūlymų pirmininkaujančiai Lenkijai, dėl tam tikrų aptartinų klausimų ir dėl klausimų, kuriuos reikėtų įtraukti ir į e, peržiūrą. Ir taip pat išgirdome, ko valstybės narės tikisi iš tos strategijos peržiūros. Taigi mes e, bendradarbiaujame ir su Europos parlamentu, mes dalyvaujame ne pirmame klausime. Pirmasis vyko prieš mėnesį Baltijos, Baltijos jūros reikalų grupėje ir taip pat mes, žinoma, konsultuojame su regioninėmis organizacijomis. Taigi dar kartą noriu pakartoti, kad komisijos ataskaita arba peržiūra bus pirmoji įgyvenant šią strategiją ir tikiuosi, kad joje atsispindės ir tam tikros rekomendacijos ir išvados po to, kai strategija įgyvendinama jau dviejus metus. Taip pat bus nurodyta, kas vyko sklandžiai, kas turi būti gerinama. Iš konsultacijų galima susidaryti išvadą, kad yra tam tikrų klausimų, kuriuos reikėtų aptarinėti vėliau. Pagrindinė išvada yra ta, kad reikės sutelkti dėmesį į valdyseną, į strategijos įgyvendinimą, o ne aptarinėti konkrečius veiksmų plano aspektus. Svarbiausi dalykai yra sustiprinti sektorinių politikų e, koordinavimą, kuris padės įgyvendinti strategiją. Anksčiau kalbėjusiai jau minėjo, kad įvairūs renginiai ir veiksmai yra susiję su sangodos politika. Kai kuriems E, dalyvaujantiems šioje programoje atrodo, kad reikėtų papildomai atsižvelgti ir į teritorinės politikas, pavyzdžiui, į transporto, o, žemės ūkio inovacijų politikas. Taip pat reikėtų užtikrinti skaidresnę stebėsenos sistemą. Ir siekti, kad pateikti duomenys galėtų būti lengviau palyginami ir kad jie būtų naudingi įgyvendinant visą strategiją. Ir žinoma, reikėtų patikslinti galutinius tikslus, kurie buvo numatyti strategijoje. Taip pat Taip pat reikėtų mm, palyginti šios duomenys su atitinkama Dunojaus strategija. Kitas dalykas - komunikavimas ir atsakomybė už šį procesą. Labai svarbu sustiprinti suinteresuotų šalių atsakomybę, koordinatorių atsakomybę, taip pat ir Europos komisijos vaidmenį. Baigdama norėčiau pasakyti, kad ateityje mes parengsime rekomendacijų tekstą, vadovaudomėsi komisijos ataskaitą ir pateiksime pasiūlymus, kaip pagerinti strategijos įgyvendinimą. Ir po to, žinoma, vadovų taryboje bus toliau diskutuojama kartu su pirmininkaujančios valstybės, taip vadinama, draugų grupe. lapkričio antroje dalyje buvo pritarta šiam tekstui ir jam buvo pritarta bendrųjų reikalų taryboje. Kai mes užbaigsime šitą darbą, tuomet tikėsimės, kad Danija, kuri perims pirmininkiavimą, taip pat perims ir mūsų įdirbį ir tada papildys rekomendacijas, kurias mes būsime paruošę ir užtikrins, kad šita strategija būtų atnaujinta atsižvelgiant į naujai priimtus dokumentus. Dziękuję bardzo, pani Jan. Ačiū, Joana Helt. O dabar kalbės kita Lenkijos atstovė, ponia Katažina Biedžitska. Ji atstovauja aplinkosaugos generaliniam inspektoratui Lenkijoje. E, Jums skiriam septynės minutės. Polska została zaproszona tutaj jako, jako największa. Ačiū. Lenkija buvo pakviesta kaip viena iš didžiausių Baltijos jūros pakrantės šalių Ir strategija yra vienas iš svarbiausių mūsų instrumentų saugant Baltijos jūrą. Be to mes turime Helkom, Helsinkio konvenciją ir jos veiksmų planą. Iš viso yra trys inicijatyvos - strategija, jūros, direk, jūros pagrindų direktyva ir Helkom veiksmų planas. Lenkija imsis nuotekų klausimo, komunalinių nuotekų klausimo. Numatom, numatoma labai daug investicijų, jau Lenkijoje buvo pastatyta daug naujų valymo įrenginių. Mes, mums pavyko sumažinti taršą, modernizavus technologinius procesus ir pastačius naujų valymo įrenginių. 2008-2009 metais į šią sritį buvo investuota 4 milijardai zlotų, kas labai svarbu. Žemės ūkė, ūkis, ekologinis žemės ūkis Lenkijoje vystomas labai sparčiai, atsiranda vis naujų ekologiškai ūkanikaujančių asmenų. Jeigu 9 metais jų buvo maždaug 14 tūkstančių, tai jau 15 procentų daugiau negu prieš tai buvusiais metais, 2008 metais ūkininkų buvo 15 tūkstančių. Tai buvo 25 procentais daugiau nei 2007 metais. Taigi Lenkija labai stipriai laikosi savo įsipareigojimų iki 2014 metų pabaigos, kaip nurodoma Helkom veiksmų plane sumažinti fosfatų e, ir nitrogeninių medžiagų išmetimą, kaip numatyta tame veiksmų plane. Mes bendradarbiaujame ir su kitomis Baltijos valstybėmis ir stengiamės kaip įmanoma išsaugoti, kaip įmanoma geriau saugoti Baltijos jūros ekosistemą. Čia veikia ir Natūra 2000 programa, Ir jos įgyvendinimas davė tokį rezultatą, kad 24 procentai Baltijos jūros pakrančių teritorijų esančių Lenkijoje yra paskelbtas saugomomis teritorijomis. Noriu atkreipti dėmesį ir į tokį dalyką, kad e, Lenkija pagal fosforo ir nitrogenių medžiagų išmetimą yra trečioje vietoje, pagal, pagal fosforą trečioje, pagal azotą penktoje vietoje, lyginant su visomis Baltijos pakrantėje nu, esančiomis valstybėmis. Pagal vienam, vienam gyventojui tenkantį nitrogenų ir fosforo junginių kiekį Lenkija yra pirmoje vietoje pagal mažiausią kiekį. Ir Lenkija puikiai suvokia, kokią neigiamą reikšmę e, fosforo ir nitrogeniniai junginiai turi e, Baltijos jūrai. Ir mūsų visų priemonių mes negalėtume įgyvendinti, jeigu nebūtume gavę iš ES pakankamai lėšų. Ir pagal atitinkamas strategijas esame gavę lėšų, be to ir Šiaurės, NIP ir NEFKO fondų lėšų kurio, kuriomis galėjome įgyvendinti Baltijos veiksmų planą. Taip pat ir bonus programos rėmose taip padarėme nemažai. Taigi per labai trumpą laiką e, pavyko padaryti nemažai. O ateityje reikės e, tikėtis sinergijos iš mano trijų minėtų dokumentų - Baltijos jūros veiksmų plano, jūros pagrindų direktyvos ir komisijos veiksmų planą. Proje, pilotiniai projektai taip pat yra labai svarbus ir jų rezultat, rezultatai netruks e, tapti akivaizdus. vandens kokybės klausimas gali būti išspręstas tik tai, jeigu bendradarbiaus visos Baltijos jūros pakrantės esančios šalis ir tiek mūsų pirmininkaujantis šalis, tiek ir kitos po mūsų pirmininkaujančios šalis turi susitelkti į Baltijos jūros problemas. Kolegžans Katažinai Biedžitskai. Labai ačiū kolegijai Katažinai Biedžitskai. O dabar pereisime prie pono Sweet prezentacijos. Ja, ponas Sweet yra regionų generalinio direktorato atstovas. Dėkuoju, panė pirmininkė, ir regioninės politikos generalinio direktorato vardu norėčiau padėkoti jūsų komitetui už tai, kad jūs surengėte šį labai svarbų renginį. Labai svarbių klausimų. Aš šiek tiek pakeisiu savo pasisakymą, kadangi aš iš pradžių ketinau kalbėti kur kas bendriau, tačiau tą padarė prieš mane kalbėję e, svečiai. Jūs jau girdėjote, kad e, Baltijos jūros strategijos e, dėmesio centre yra Baltijos jūra ir jos aplinkos saugojimas. 2007 metų viršūnių tarybos išvadose yra pasakyta, kad ši strategija yra tam, kad mes galėtume spręsti uždavinius su, susijusius su Baltijos jūros apsauga. Jums tikriausiai yra žinoma, kad dar 2006 metais komisija ir visi kiti partneriai, su kuriais buvo konsultuotasi, uh, nusprendė, jog mums reikia ne naujo aplinkosauginio plano, bet visiškai naujos koordinuotų veiksmų strategijos skirtos visam Baltijos jūros regionui. Taigi visi keturi uh, ramšiai tai yra tvari aplinka, uh, klestintis regionas prieinamas ir patrauklus regionas ir saugus regionas. Vis, visi šie keturi ramšiai palaiko Baltijos jūros regiono strategiją. Mes turime parodyti piliečiams ir suinteresuotoms šalims, kad geriausia yra imtis veiksmų įvairiausiose sritise. Tik tai taip mes galėsime spręsti įvairialypius uždavinius šiame regione. Mūsų komisijoje nustebino tai, kad ši strategija susilaukė labai pozityvios reakcijos ir netgi entuziastingos reakcijos. reakcijos. Mūsų e, parėmė tiek ministrai pirmininkai, tiek prezidentai ir net karaliai. Parama taip pat išsakė ir nevyriausybinės organizacijos, e, įvairius parlamentai. Praeitais metais Talinė Mūsų pirmajame kasmetinėme forume skirtame Baltijos jūros strategijoje dalyvavo net 550 e, svečių ir mes tikimės, kad šiuo metu spalį e, Gdanskė susitik, susirinks dar daugiau Baltijos jūrą saugoti norinčių asmenų. Mūsų pirmoji ataskaita bus paskelbta rytoj, kaip jau buvo minėta. Ir šioje ataskaitoje mes e, išdėstysime įvairius veiksmus, įvairias priemonės, kurių yra įmamasi įgyvendinant šią strategiją. Ir e, norint veikti įvairiose sritise susijusius su Baltijos e, jūra. Pavyzdžiui, aplinkosaugos srityje yra gyventinami įvairūs projektai, kurie yra skirti e, taršai, laivų galimai taršai mažinti. Kalbam taip pat ir apie pristatymą prie klimato, klimato kaitos ir apie taršalų mažinimą ir Lenkija įmasi labai svarbių priemonių šiuo klausimu, jūs apie tai jau girdėjot. Yra ir keli kiti projektai, pavyzdžiui, ūkininkams skirti e, projektai. Šių pro, projektų tikslas yra e, sumažinti aplinkai kenksmingų taršalų naudojimą žemės ūkėje bei e, sumažinti gyvulinkysės sukeliamą taršą. Šių projektų esmė yra ne tik pakeisti ūkininkavimo praktiką, bet ir leisti ūkininkams pateikti savo minčių apie tai, kaip jie savo veiksmais galėtų prisidėti prie darnesnio žemės ūkio, švaresnės jūros ir mažesnių darbo sąnaudų. Mes norėtume taip pat e, padėkoti Helkomui Helsinkio konferencijai už e, puikų bendradarbiavimą ir mes manome, kad Helsinkų konferencijos organizacija iš tikrųjų yra svarbiausia, norint saugoti Baltijos jūrą. Helkom savo parengtame Baltijos jūros saugojimo veiksmų plane yra išdėstęs kelias rekomendacijas. Ir mes rinkdami savo rekomendacijas be abejo remsimės Helkomo atliktų darbų, kadangi nematome jokios prasmės iš naujo šudinėti dviratį. Taigi dabar Baltijos jūros regiono strategija. Manau, kad mes sugebėjome visiems rodyti, jog tai yra labai svarbi priemonė. Ir mes jau dabar matome, kad projektai pradedame įgyvendinti ir kad jie yra svarbus visam regionui. Tačiau, kaip jau buvo minėta, labai svarbu yra nu, nuolatos sistemingai ir objektyviai vertinti e, šią strategiją, tam, kad mes aiškiai matytume, kokie rezultatai yra e, pasiekti. Komisijos atstovai, valstybių narių atstovai, prioritetinių sričių koordinatoriai, kurie yra atsakingi už 15 e, strategijos e, temų, visi sutelks savo jėgas ir jau rugsėjo mėnesį mes galėsime turėti aiškesnį vaizdą apie tai, kaip mes realiai dirbame. Ir visos šios pastangos e, iš tikrųjų galės daug ką pakeisti. Aš galiu Jums tik tai e, paminėti, kad ponas Oleničiak, pavyzdžiui, iš tikrųjų labai mums padėjo, jis pateikė nemažai įdomių patarimų. Mes žinome, kad nu, kalbame apie tai, kad negalima skirti daugiau ES lėšų, negalima kurti papildomų teisės aktų, negalima kurti naujų uh, ES institucijų, norint gyvendinti uh, kokį, uh, kokią nors strategiją. Mums nereikia papildomų lėšų, kadangi vien iš sąjungos politikos mes galime gauti 15 milijardų eurų. Na, be abejo, didžioji dalis šių lėšų jau yra uh, paskirstyta, tačiau jos yra paskirstytos taip, kad, kad jos bus naudingos, tos lėšos bus naudingos e, e, regionui. Taigi komisijoje įvairios tarnybos, e, sakingos už įvairias sritis, už tokias kaip už žemės ūkį, už transportą ir už kitas sritis, pažiūrėjau, inovacijas, mokslinius tyrimus, kūrė politiką skirtą visai Europos Sąjungai. Ir visos šios tarnybos supranta, kad e, kuriant integruotą Baltijos jūrai skirtą strategiją, mes galėsime imtis labiau koordinuotų, nuseklesnių veiksmų. Komisija tik tai koordinuoja šį darbą, gal tik jį taip pat e, ir e, atlieka ir raginamąjį vaidmenį. Ir tol, kol valstybės narės uh, derins savo nacionalinius tikslus su šios strategijos rekomendacijomis, tuomet mes iš tikrųjų galėsime imtis veiksmų bendromis pastangomis, kurios, e, kurie galės apsaugoti Baltijos jūrą. Dėkoju. Toliau suteikiu žodį ponui Maksimilijanui Strotmanui, kuris atstovauja komisijos nario Simo Kalaso kabinetui. Norėčiau komisijos vardu padėkoti už šios klausimus. Džiaugiuosi, kad transporto direktorato atstovai e, buvo pakviesti į šitą klausimą, kadangi klausimas iš, transportas iš tikrųjų labai svarbus mūsų visuomeniai ir uh, E, mūsų aplinkai faktorius. Labai svarbu, kad transporto keliai padeda sujungti visas Baltijos jūros regionų valstybės. Tačiau aš norėčiau pakalbėti apie klausimą, kuris pastaraisiais metais neužsitarnavo tiek dėmesio. Said, combines... Tai yra sieros reglamentas, kuriuo buvo siekiama sumažinti sieros išmetimą arba apskritai užkirsti jam kelią. Transportas, žinomas, daro e, neigiamą įtaką aplinkai dėl savo struktūros ir dėl teršalų. Tačiau reikia prisiminti, kad susidarėme su kamščiais ir kitais E, kitomis problemomis, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į e, vandens transportą, kuris įgauna vis didesnę svarbą, ypač Baltijos jūroje. Tuo labiau, kad transportas yra viena iš svarbių šios strategijos sudėtinių dalių. Tačiau čia susidurėme su e, teršalais, ypač sieros junginių išmetimu į uh, į orą, kad, kadangi laivai e, išmeta labai daug sieros junginių, reikia užtikrinti, kad būtų naudojamas kuras, kuris mažiau teršia. Tuo labiau, kad Baltijos jūra yra labai pažeidžiama. 2008 metais tarptautinės jūrų organizacijos visuomenė nusprendė taikyti griežtesnės taisyklės, e, e, e, kurios reglamentuoja sieros junginių išmetimą. Šitos griežtesnės nuostatos reiškia, kad po 2012 metų visame pasaulyje bus siekiama naudoti švaresnį kūrą, tačiau. O tuose, kur yra kontroliuojamas sieros kiekis, bus reikalaujama naudoti ypač švarų kūrą. Ir šitas sprendimas mūsų manimų turės labai didelės reikšmės, kadangi sumažins e, kaštus sveikatos apsaugai, taip pat aplinkos apsaugai, tuo labiau, kad Junktinės Amerikos valstijos nusprendė, kad tokias zonas e, nustačius abipus vandenyno bus galima sumažinti 60 procentų kino. Išsaugoti 6 tūkstančius žmonių gyvybių. Taip pat statistika rodo, kad padidėja, e, padidės degalų kaštai laivyboje. Ir todėl mes galime susidurti su atgaliniu ne, e, reakcija, atgaliniu poveikiu, kadangi galima tikėtis, kad daugiau keleivių pasuks nuo traukinių, nuo mašinių ir pradės naudotis uh, uh, jūrų transportu. Tačiau iš tikrųjų, iš tikrųjų gali atsitikti taip, kad padidėjus degalų kainai vis dėlto bus grįžtama prie uh, sausumos transporto. šiame parlamente jau buvo išreikšta labai daug susirūpinimų, ypač apie tai kalbėjo laivų savininkai. Susirūpinimas buvo siejamas su poveikiu aplinkai. Tačiau komisija, jos nuomonė, komisaras Potočnikas ir komisaras Kalas tiesiog intensyviai bendradarbiauja siekiant įgyvendinti tas naujas griežtas nuostatas visoje ES. Tai reiškia, kad visos valstybės narės ir visos, visi laivai, kurie plaukia per Baltijos jūrą, turės laikytis šių griežtų nuostatų. Tačiau mes turėtume dabar pakeisti egzistuojančią sieros junginių direktyvą ir pritaikyti ją pagal naujas nuostatas. Tai mes darysime po vasaros atostogų. Atnaujinti šitą direktyvą ir pritaikyti prie tarptautinių standartų reikštų, kad mes galėsime numatyti konkrečias priemonės. Tai reiškia, arba mes turėsime e, e, raginti naudoti e, labai ekonomišką ekonomiškus degalus, tai reikštų padidinti degalų kainą, arba reikėtų nurodyti valstybėms narėms e, valyti e, degalus ir pasiekti tokią jų kokybę, kad jis atitiktų, e, jie atitiktų naujausius reikalavimus. Dabar mes susidurime su vištos ir kiaušinio problema kadangi mes bandome išspręsti problemas didindami investicijas į infrastruktūrą ir taip pat didinti suskystintų dujų terminalų pajėgumus. Taigi mes matome, kokie yra privalumai, matome, kokia yra rizika, o dabar reikėtų labai gerai pagalvoti, kaip investuoti į naujas technologijas, kurios mūsų manimų užtikrins labai gerą jūravystės ateitį ir taip pat užtikrins geresnę Baltijos jūros kokybę. Euh, Dėkuoju ponui Strotmanui. Toliau periname prie antrosios mūsų renginio sesijos. Gal kas nors turi klausimų? Gal kas nors norėtų ką nors pasakyti? Jei ne, tuomet periname prie antrosios mūsų renginio sesijos. Tai yra prie sesijos, kuri yra pavadinta Baltijos jūra, labiausiai užteršta pasaulio jūra ir kaip galima būtų ją valyti. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Michailui Durkinui. Oui. Nous vous invitons ici. Prašome atvykti čia pas mus. Thank you, Mr. Chairman. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labadiena, ponios ir ponai. Ir pirmiausia, norėčiau padėkoti uh, aplinkosaugos ir visuomenės veikatos komitetui už tai, kad jūs pakvietėte mums atvykti čia ir pateikti uh, Baltijos jūros uh, uh, jūrinės aplinkos saugojimo komiteto nuomonę. Aš pristatysiu Jums Helkomo vykdančiosios sekretorijos nuomonę, kuri dėja, ši sekretorija dėja negalėjo atvykti. Savo kalbos metu aš pasistengsiu trumpai apžvelgti aktualiausius šio klausimo aspektus, nors tai nėra lengva padaryti, kai kalbame, ypač kai kalbame apie Baltijos jūrą. Tačiau aš pateiksiu Jums kelias skaidrės. Taigi aš pakalbėsiu apie tai, ką mums visiems reiškia Baltijos jūra, papas, taip pat papasakosiu apie Helsingo konferencijos organizaciją ir taip pat pakomentuosiu, pakomentuosiu kokia yra Helkom strategija, Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategija. Taigi, pirmiausia, aš norėčiau Jums pateikti bendresnį kontekstą. Baltijos jūros plotas sudaro tik tai pusę procentų visų, visų, viso paviršiaus padengto vandeniu. Tačiau mes žinome, kad ši jūra yra naudojama kroviniams gabenti ir kad aplink ją gyvena nemažai žmonių. Vandens apytakos rodikliai yra labai, labai nedideli. Be to labai, daž, labai yra nemažai stovinčių vandens zonų. Tai reiškia, kad įvair, įvairūs organizmai gyvena vieni šalia kitų. Per pastarąjį šimtmetį azoto junginių buvo išleista jūra kur kas daugiau nei kada nors anksčiau, kartais net 20 e, procentų daugiau nei e, buvo išleista, pavyzdžiui, į e, šiaurės rytinį Atlanto vandenino regioną. Tačiau nepamirškime, jog Baltijos jūra yra ne, ne vien E, sukuria ne vieną ekonominę vertę, o ekonominė vertė beje yra gan didelė, tai yra 5 milijardai eurų per metus. Mes žinome, kad žmogaus veikla labai dažnai kenkia aplinkai ir tokia veikla e, apima yra azoto junginių keliama tarša, paprastai šią taršą sukelia žemės ūkis, dėl to mažėja vandens skaidrumas, bet to žmonės nebegali maudytis e, tokiame vandenyje. Kai kurios e, organizmų rūšis bei jų buveinės yra visiškai sunaikinam, sunaikinami. Žinome ir apie pernelik didelę dioksinų koncentraciją žuvise Ir to, ši koncentracija yra tokia didelė, kad net uh, nerekomenduojama valgyti žuvies sugautos kai kuriuose Baltijos jūros regionuose. Virš Baltijos jūrą uh, e, skraido nemažai paukščių, kurie labai dažnai nukenčia nuo besikeičiančios aplinkos bei dėl uh, išlėjusios naftos. Helsinkio e, komisija vienyje devynės aplink Baltijos jūrą gyvenančias šalis bei e, Europos Sąjungą. Ši, šios komisijos tikslas yra užtikrinti saugią laivybą bei, už, e, bei apsaugoti Baltijos jūrą. Paprastai hel, kalbame tiesiog apie Helkomą, tai yra Helsinkio E, e, Helsinkio komisija. Konvencija buvo pasirašyta 74 metais ir pato atnaujinta 92 metais. Helkomas e, yra pagrindinis aplinkosaugos politikos formavimo subjektas Baltijos jūros regione. Nuo 2010 metų Helkomas taip pat atlieka ir ko, koordinatoriaus vaidmenį Baltijos jūros regione gyvenant įvairius projektus. Tačiau mes suprantame, kad mūsų komisija turi ne tik stipresias, bet ir silpnasias pusės. Ir todėl kai kurios problemos nėra sprendžiamos. Helkom ministrų susitikimas, kuris įvyko 2007 metais e, Krokovoje, patvirtino veiksmų planą, apie kurį jau buvo čia kalbėta. Ir šiame plane yra išdėstytos priemonės, kurių būtina imtis, kad būtų apsaugota jūros aplinka. Uh, Ši strategija, e, šis veiksmų planas e, e, turi keturis skyrius - eutrifikacija, saugi laivyba, bei biologinės įvairovės apsauga dar vieną skyrių. Šis veiksmų planas yra naudojamas visame pasaulyje. Jį buvo atsižvelgta, kai buvo rengiama Baltijos jūros regiono strategija. Ir mes džiaugiamės, kad ši strategija numatys tikslus ir veiksmus, kurie mūsų Helkomo nuomonė yra labai svarbus. Mes taip pat norime stiprinti sinergijas bei e, tobulinti Baltijos jūros apsaugos politiką. Jūs galite daugiau sužinoti apie veiksmų planą mūsų tinklalapyje. Tam, kad atsakyčiau į klausimą, kaip galima būtų išgydyti Baltijos jūrą, galiu pasakyti, kad pirmiausia reikėtų įvertinti jos veikatos būklę. Baltijos jūros veiksmų planas ir buvo skirtas būtent tam, kad mes galėtume įvertinti jūros aplinką. Nors tikrasis įvertinimas atliko jau po to, kai buvo patvirtintas veiksmų planas. Nuo 2003 iki 2007 metų buvo parinktos naujos priemonės tam, kad mes galėtume išsamei įvertinti Baltijos jūros sveikatą ir būklę. Ir e, mūsų atliktas tyrimas, atliktas e, vertinimas iš tikrųjų gali tapti e, ir kitų veiksmų pagrindu. Baltijos jūra kenčia nuo įvairiausių natūralių ir antropogeninių veiksnių. Grėsmė kyla visai Baltijos e, jūrai. Ir čia jūs matote e, šioje skaidrėje raudonas spalva pažymėtus regionus, kuriems iškyla didžiausia e, grėsmė. Kenkiama yra visai ekosistemai Tik Botnijos įlankoje problemų yra mažiau. Nepamirškime apie tai, kad jūra buvo taršiama ir praeitįje. Ir dėl to mes dar tų laikų taršalų aptinkame priedugnyje ir atvirojo jūroje. O neseniai vykdoma tar, vykdomas taršos rezultatus randame paprastai prie pakrančių. Eutrofikacija yra viena svarbiausių problemų, kadangi ji labai kenkia vandens kokybei bei e, jūros gebėjimui e, e, jūros, mūsų galimybėmis naudoti jūrą savo reikmėms. Ir jeigu nesimsime jokių veiksmų, tai už tai turėsime mokėti ateityje dar daugiau, nei mokame dabar. Dabar keli žodžiai apie Baltijos jūros veiksmų plano įgyvendinimo. Mes visi žinome, kad vienas dalykas yra tarptautinių lygmenių susitarti dėl reikalingų veiksmų, tačiau visiškai kitas dalykas yra tinkamai juos įgyvendinti. Ir todėl Helkomo veiksmų plane yra aiškiai parašyta, kad visos valstybės narės turėtų parengti savo nacionalinius veiksmų planus, ypač skirtus uh, eutrofikacijai bei medžiagų uh, uh, išleidimui į Baltijos jūrą mažinimui. Praeitais metais buvo atlikta Balti, e, veiksmų plano gyvendinimo peržiūra ir mes e, tuomet nustatėme, kokiuose sritise reikia daryti daugiau pažangos, kuriuose, kuriams sritims reikia skirti daugiau dėmesio. Taip pat sukūrėme ir papildomas priemonės. Dirbdami šį darbą atsižvelgėme į ES galiojančius teisės aktus, e, į tokius, pavyzdžiui, kaip vandens pagrindų direktyvą ir į jūroms skirtos strategijos e, pagrindų direktyvą. Eutrofikacija yra labai svarbi problema. Ir tam, kad galima būtų atkurti gerą Baltijos jūros būklę iki 2016 metų, iš tiesų reikės mums visiems nemažai padirbėti. Galiu Jums pateikti kelis e, pavyzdžius, apie kuriuos sužinojome vertindami įvairias e, programas kurios yra gyvendinamas pagal veiksmų planą. Kai kurias iš šių programų finansavo ES. Pavyzdžiui, e, pasiteisina investicijos į nuotekų valymo įrenginius ir mes girdėjome apie tai, kad Lenkija e, sukūrė nemažai tokių tai renginių. Tačiau priemonėmis ir kitos valstybės to, e, tokių renginių atsirado ir šalia St. Peterburgo, ir Kaune, ir kitur. Ir mes manome, kad mums reikia griežtesnio nuotikų išleidimo į jūrą standartų, griežtesnių nei, nei šiuo metu galiojantis Europos Sąjungoje. Švedijoje ir Latvijoje ir mūsų žiniomis ir Lenkijoje ir, ir e, yra ketinama uždrausti kai kuriuos uh, e, skalbimo miltelius, kuriuose yra per daug fosforo. Uh, ir būtų gerai, jei ES visos ES mastų imtųsi e, teisinių priemonių e, šioms valymo priemonėms uždrausti. Tarptautinė e, jūrų organizacija taip pat nu, pateikė savo rekomendacijas apie tai, kad uostuose turi būti įrengti nuotikų valymo renginiai iki 2013 metų. Tai yra itin aktualu penkiems uostams e, Baltijos jūroje. Bet žinome taip pat, kad išleidžiame Baltijos jūrą nemažai pavojingų medžiagų. Ir šių medžiagų mažinimo projektą, vieną šių projektų finansuoja Europos Sąjunga. Na be abejo, mes stengiamės spręsti ir kitas problemas. Pavyzdžiui, stengiamės įvertinti jūros aplinkai keliančias grėsmes. Yra gyvendinami europiniai projektai ir mes e, bendradarbiaujame su visomis Helkomo valstybėmis narėmis ir jų, jų Baltijos jūros baseino šalimis. Ir pavyzdžiui, labai glaudžiai bendradarbiavame su Rusija, su Sankt Peterburgo ir Kaliningrado valdžios atstovais. Na, kitų skaidrų nekomentuosiu, aš suličiu iš karto pereiti prie išvadų Jūs galite perskaityti skaidres, jau buvo jums išplatintos, iš jų galite sužinoti, kokios priemonės mūsų galva yra svarbiausios ir, kok, ir kurias iš jų jūs turėtumėt paremti. Taigi, mes manome, kad Labai svarbu yra surasti tokius sprendimus, kurie yra skirti būtent ES, kurie išvelgia į Baltijos, atsipšau, Baltijos jūrai ir kurie išvelgia į Baltijos jūros ypatumus. Be to mums reikia daugiau politinių įsipareigojimų ir ketinamas renkti nemažai įvairių politinių, politinių renginių skirtų politiniams sprendimams paskatinti. Pavyzdžiui, viename renginyje dalyvaus valstybių vyriausybių vadovai. Be to mums reikia platesnio visų suinteresuotų subjektų dialogo, apie tai jau girdėjome. Ir Helkomas prisideda prie šio dialogo skatinimo. Mes, pavyzdžiui, sukūrėme forumą skirtą aplinkosaugos ir žemės ūkio institucijoms, kitą formą skirtą aplinkosaugos ir žvininkystės e, e, tarnyboms ir manome, kad įvairių sektorių dialogas yra labai svarbus. Be to, esame įsitikinę, jog reikia skirti lėšas atskiriems projektams. Ir matome, kad ES taip pat yra pasirengusi skirti savo finans, finansinės priemonės ir lėšas įvairiems e, projektams. Ir nepamirškime, kad e, būtent bendradarbiauti ne vien su aplink Baltijos jūrą esančiomis šalimis, ne vien su tomis, kurios turi Baltijos jūros e, pakrantę. Kai kurios kitos šalės netiesiogiai dalyvauja Baltijos jūros aplinkos saugojime. Ir todėl turime e, nepamiršti, jog su tarša reikia kovoti peržengiant valstybių sienas. Taigi dėkuoju Jums ir toliau kolegos papasakos apie eutrofikaciją. Euh, merci, merci beaucoup, monsieur Durkin. Je passe la parole. Ačiū, ponė Durkin. Dabar ponas Paul Gustafsen. Jis yra mokslininkas iš jūros aplinkos instituto iš Stokholmo. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju už pakvietimą dalyvauti šiame klausime. Baltijos Nest institutas yra mokslinis institucijas, kuris bendradarbiauja su partneriais Suomijoje ir Danijoje. Aš esu Švedijos padalinio direktorius ir šitą, šitą institutą įsteigė e, Švedijos vyriausybė ir Helkom taip pat padeda mums ir ES taip pat mes teikiame rekomendacijas e, priimant politinius sprendimus. Aš norėčiau suteikti dėmesį į Baltijos jūros būklę ir kaip e, jūra atrodė prieš šimtmečius ir kaip ji gali atrodyti ateityje. Mes jau girdėjome, kad eh, melsvadumbliai tai yra bakterijos tampa svarbiausia Baltijos jūros problema. Per pastrosius 50, 50, 15 metų mes šitas e, e, didžiulius melsvadumblių telkinius matome beveik kiekvieną dieną. Similarly with the algae production in general. Susidarant uh, dumbliams su, padidėjo taip pat kartu, pastaruoju metu ir tris kartus gamyba jūros pakrantėje bet dėl to sumažėjo ir vandens skaidrumas ir dėl tos priežasties sumažėjo ir e, žuvų ištekliai. Kita dumblių didėjimo pasiekmė yra tai, kad mažėja degonies e, priedugno vandenyse ir tas e, e, negyvas priedugnis jo teritorija didėja faktiškai per pastarąjį dešimtmetį penkis kartus. Situacija yra sudėtinga, tačiau jūs matote, kaip didėja nuosėdos pastaruoju metu. Jūs matote, kad iš pradžių mažėja deguonis, o po to didėja ir nuosėdų sluoksnis. Dabar mes gauname papildomų duomenų iš bonus projekto, kurį finansuoja ES ir šio projekto duomenys rodo, kad situacija Baltijos jūroje yra unikali, to dar nebuvo jos istorijoje. Kodėl situacija būtent tokia? čia žalia kreivė rodo, kaip kokie yra azoto junginių e, dydžiai apimtis išmetamų į Baltijos jūrą. Beveik visose valstybėse buvo mažinami azoto junginių išmetimai jau 30 pastarųjų metų ir iš esmės yra mažinami tie išmetimai Tačiau vis dėlto e, prognozuojant melsvadumblių tolesnę e, nedidėjimo perspektyvą, reikėtų sakyti, kad jų kiekis ir ateityje didės. Dėl kokios priežasties? Dėl to, kad Baltijos jūroje. So, so to, to really predict how, how to kadangi Baltijos jūroje susidurėme su tam tikru cikliškumu. Ir todėl mes turėtume pagalvoti, kaip reikėtų išvengti arba sustabdyti tą autri, eutrofikaciją. Tačiau prieš tai reikėtų suprasti, kas ji yra. Būtent Baltic Nest ir yra pagrindinis uždavinys e, su modeliuoti, pasiūlyti sprendimus ir bandyti taikyti holistinį požiūrį į visą Baltijos jūrą. Ir šitas modelis buvo įtrauktas į Baltijos veiksmų planą. Mes bandėme prognozuoti, kiek azoto junginių gali būti išmetama į Baltijos jūrą kad ji netaptų apskritai visiškai užteršta. Kalbant apie ateitį, nors ji ir netrodo labai optimistiškai, tačiau vis dėlto situacija nėra tokia bloga. Jeigu mes sugebėsime kontroliuoti azoto junginių išmetimą, Ir jeigu mes galėsime simuliuoti azoto junginių koncentraciją Baltijos jūroje, ją sumažinti, ir jeigu mes įgyventinsime Baltijos jūros veiksmų plano nuostatas, tai pasieksime tikslų. Tačiau jeigu mes nesugebėsime įgyvendinti tų plano uždavinių, kad... If tuomet gali būti, kad sustiprės ta juodoji kreivė, o ne mūsų prognozuojamoji mėlynoji kreivė. Ir tada jūros aplinka dar labiau pablogės. Valstybės narės prisėmė ypatingą atsakomybę už eutrofikaciją, tačiau vis dėlto reikėtų palūkėti ateities žingsnių. Dėl ko visa šita situacija tampa dar sudėtingesnė? Pirmiausia, dėl klimato kaitos. Tik pastaraisiais metais buvo pradėta kalbėti apie klimato kaitą kaip faktorių bonus programoje. Ir be to buvo pradėtas įgyvendinti EcoSupport projektas, kuriame dalyvavo Suomija, Vokietija, Estija, Lenkija ir Danija šio projekto metu mes bandome atsižvelgti į vairiausius klimato kaitos aspektus, vadovaujantį klimato kaitos tarp vyriausybinės darbo grupės rekomendacijomis IPCC. Ir taip pat buvo bandoma pateikti rekomendacijas, kaip įvertinti eutrofikacijos lygį. Labai svarbu suvokti, kad klimato atšilimas galėtų tiesiog atkreipti dėmesį į eutrofikaciją. Tačiau e, deguonies mažėjimo klausimas tampa dar svarbesnis ir jisai bus svarbesnis ir ateityje. Mes turime prisiminti šitą faktą. Kokiosgi išvados? Baltijos jūros būklės priežastys yra visų pirma eutrofikacija. Tai nėra beviltiška situacija, kadangi valstybės narės Baltijos jūros regione jau ėmėsi veiksmų siekiant, tiekdamas sumažinti uh, eutrofikacija, bet prireiks šiek tiek laiko, kad jūra vėl atsigautų. Ir žinoma, iš metalų mažinimas ir vėliau šiame šimtmetyje bus labai svarbus faktorius, kadangi Baltijos jūra ir toliau jūs klimato kaitos šiltėjimo e, padarinius. Son, uh... E, Dėkuoju ponui Gustafsonui. Toliau kalbės ponas Sepau Knutila, kuris yra Suomijos aplinkosaugos instituto mokslinis darbuotojas. Thank you, Mr. Chairman, and, and thank you for an opportunity to, to come. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir dėkoju Jums už kvietimą atvykti į Europos parlamentą ir papasakoti Jums apie Baltijos jūros problemas. Aš kalbėsiu apie Baltijos jūros teršimą maistinėmis medžiagomis. Aš pakomentuosiu ir tai, kaip galima būtų realiai mažinti šią taršą ateityje tam, kad Baltijos jūros aplinkos kokybė pagerėtų ateityje. Šioje skaidrėje jūs matote, e, kiek į Baltijos jūrą maisnių medžiagų išleidžia kiekviena valst... E, šalis. Ir aš norėčiau atkreipti sudėmesį į raudoną spalvą šiuose diagramuose. Raudona spalva yra pažymėta ta, ta dalis, kuri, uh, uh, kurią sudaro miesto nuotekos. Nuot žalia spalva yra nuotekos patenkančios iš, įvai, kurios susidaro iš įvairių šaltinių. Ir aš kalbėsiu apie tai, kaip galima būtų mažinti maistinių, kaip galima būtų labiau išplauti maistinės medžiagas būtent iš šių dviejų šaltinių grupių. Pastraisiais dešimtmečiais daug kas buvo padaryta siekiant geriau išvalyti miesto nuotekas. Šioje skaidrėje jūs matote, kiek šalis sumažino fosforo kiekį nuotikose per pastaruosius 40 mečius. Suminė fosforo kiekio mažinimo suma yra daugiau nei 25 tūkstančiai tonų, o, o žalia spalva yra pažymėta, kiek fosforo junginių patenka į Baltijos jūrą šiandien. Taigi jūs matote, kad jei per pastruosius dešimtmečius niekas nieko ne, nebūtų daręs, tuomet į jūrą būtų išleista dar daugiau beveik dvigubai daugiau fosforo ir jo junginių. Kaip sakė mano kolega, jau pastraisiais dešimtmečiais buvo gerokai sumažintas e, maistinių medžiagų patekimas į Baltijos jūrą, nors jis nebuvo visiškai panaikintas. Taigi, nepaisant e, pažangos, e, mažinant maistinių medžiagų kiekį miestų nuotikose dar daug ką reikia padaryti. Nes Baltijos jūra vis dar yra teršiama maistinėmis medžiagomis. Mes paskaičiavome, kiek dar galima būtų sumažinti fosforo ir ozo, azoto patekimą, geriau išplaunant miestų nuotekas. Ir jūs matote šioje skaidrėje, kad mes paskaičiavome kiekvienos šalies e, e, mažinimo potencialą. Ne vien Helkom šalise, bet, pavyzdžiui, Baltarusijoje. Raudona spalva yra pažymėta, kiek dar potencialiai galima būtų sumažinti fosforo patekimą į Baltijos jūrą. Beveik 20 procentų dar galima būtų uh, sumažinti fosforo patekimą Baltijos jūrą, jei miestų nuotikos būtų geriau plaunamos. Todėl mes e, siūlome veiksmų planą skirtą nuotikų valymo įrenginiams ir siūlome, kad, e, kad visose renginiuose būtų, išplaun, e, būtų išvaloma mažiausiai 90 procentų fosforo. Tačiau o azotui nustatytas kitas rodiklis - 80 procentų. Taigi, Taigi Helkomas nustatė dar ir savo rodiklį, tai yra fosforo mažinimą 10 procentų. Ir, ir e, šį planą turėtų gyveninti visos Helkomo šalis. Toliau azotas. Deja, čia skaičiai yra šiek tiek mažesni, tačiau bet kuriuo atveju mes manome, kad labai svarbu yra skirti pakankamai lėšų šiam darbui, kadangi kur kas labiau apsimoka yra išvalyti uh, azoto junginius iš miestų nuotekų nei iš žemės ūkio e, nuotekų. Čia matote 2006 metų duomenys, tačiau jie beveik atitinka šiandienos padėtį. Taigi šiuo metu Ši, a, matot, raudonas spalva yra pažymėta, kiek patenka maistinių medžiagų Baltijos jūro, o žalia spalva yra pažymėta, kokia yra leistina Helkomo nustatyta norma. Ir toli, kiti sulpeliai rodo, kiek mes dar galėtume mažinti maistinių medžiagų patekimą. Ir iki 2020 metų dar nemažai ką galime nuveikti. Ir kitas, tulpe, kitas tulpelis rodo, kiek, kokį sumažinimą galima būtų pasiekti, jei e, miestų nuotekos būtų geriau valomos. Tačiau galiausiai tam, kad mes galėtume pasiekti veiksmų plane nustatytą e, normą, mums taip pat reikia maždaug 5000 tonų mažinti žemės ūkio išleidžiamą e, azotą. Mes tengiamės įsiaiškinti, kuriuose sektoriuose galima būtų e, mažinti e, azoto junginius. Ir tai pirmiausia, kaip minėjau, yra miestų nuotekų valymas. Tačiau labai svarbu yra mažinti, e, geriau valyti ir žemės ūkio nuotekas. Keli žodžiai apie tai, kaip maistinės medžiagos patenka iš žemės ūkio į Baltijos jūrą ir kaip keitėsi skaičiai per pastaruosius dešimtmečius. Šioje skaidrėje jūs matote fosforo ir azoto koncentracija Baltijos jūroje nuo 1950 metų iki 2010 metų. Ir matote, jog koncentracija pradėjo didėti gan sparčiai po antrojo pasaulinio karo. O kas gyvyko žemės ūkė tuo metu? Po antrojo pasaulinio karo buvo pradėta naudoti cheminė, cheminės trašas pramoninėse šalise. Ir būtent šios trašos yra pagrindinė e, e, taršos fosforų šaltinis. Ir šito e, trašų naudojimas padidėjo ypač po antrojo pasaulinio karo. Tai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios padidėjo ir fosforo kiekis, fosforo koncentracija Baltijos jūroje. Iki antrojo pasaulinio karo dažniau buvo naudojamos organinės trašos, o ne cheminės. Tačiau, kai atsirado cheminės trašos, tuomet buvo e, suardytas natūralus, natūralus gamtos apsivalymo ciklas. Ir dėl to labai ženkliai padidėjo e, įvairių grūdų tarša fosforų ir azotų. O čia jūs matote kiek e, fosforo ir azoto patenka į Baltijos jūros baseiną. O iš dešinės jūs matote maistinės medžiagas, e, kurio maistinių medžiagų koncentracija e, mėšlė kuris susidaro visame Baltijos jūros baseine. Šiandien gyvulininkystė e, yra atskirta nuo e, grūdų auginimo. ir mėšlas iš e, gyvulių fermų nebegali būti naudojamas e, e, laukuose. Tačiau mėšlo labai, susidaro labai daug, kur kas daugiau nei gamta galėtų jį natūraliai absorbuoti ir su juo susitvarkyti ir tai prisideda prie e, taršos maistinėmis medžiagomis. Po antrojo pasaulinio karo per pastaruosius 50 metų žmonės pradėjo valgyti kur kas daugiau mėsos. Prieš 50 metų mes valgėme maž, maždaug per pusę mažiau mėsos, nei valgome dabar. O kuo daugiau mėsos valgome, tuo uh, daugiau e, gyvulių mums reikia. Švedijoje ir Suomijoje nuo 70 iki 80 procentų pašarams skirtos e, žemės yra skirta e, pašarams, kurie yra sušeriami po to gyvuliams. Baigdamas kalbėti apie žemės ūkį, Noriu pasakyti, kad e, mažinti taršą maistinėmis medžiagomis nėra lengva, ypač e, tuomet, kai žinome, kad iki 2050 metų prognozuojama, jog e, per pus išauks žmonijos maisto poreikiai. Tai reiškia, kad mes turėsime keisti mūsų žemės ūkio praktiką, bent jau Baltijos jūros baseino e, regione, ypač šiaurinėje jo dalyje. Kylanti temperatūra ir vis, uh, didė, uh, vis didėjantis maistinių medžiagų patekimas į Baltijos jūrą yra didelės problemos. Ateityje, ko gero, maisto kainos ir toliau didės. O tai reiškia, kad užsimti žemės ūkiu bus e, e, kur kas pelningiau. Tačiau kartu mes turėsime mažinti taršą maistinėmis medžiagomis. Ateityje tam, kad mes galėtume ir toliau plėtoti žemės ūkį visur pasaulyje. Mums reikės perdirbti fosforą kur kas efektyviau nei tai daroma dabar. Ir dėl to galima tikėtis bus uh, sumažintas uh, fosforo patikimas į Baltijos jūrą. Dėkuoju. E, Ačiū ponė Jums už labai įdomų pranešimą. Na, galbūt kada nors žemės ūkis iš tikrųjų mažai, naudos mažiau azoto ir grįž prie ankstesnių ūkininkavimo modelių. Pone Markūnai, ten norėjau užduoti klausimą. Prašau, Radvilė. Labai ačiū visiems pranešėjams už tikrai išsamius pranešimus ir įdomus. Gaila, kad mūsų nėra čia <laughs> didelės minios šitoje e, salėje, e, bet bet kokiu atveju e, girdėti tos pagrystus skaičius iš profesionalų yra labai svarbu, todėl, dažnai, todėl kad dažnai diskusijose čia Europos parlamente kyla tarp kolegų tokių, nagi, galima sakyti, minčių, kad neverta išskirti Baltijos jūros kaip labia, vienos labiausiai užterščiausių pasaulyje, bet skaičiai rodo ką kitą. Aišku, šiandieną išvardintos daugybė priežasčių ir laivyba, ir būtinė industrinė tarša, ir žemės ūkis, ta antrinė tarša, kuri, kuri įtakojama taršos vykusios prieš kažkiek daugiau metų, taip pat e, cheminis ginklas ir karinės pramonės atliekos Baltijos jūros dugne ir žinoma tas pats paminėtas Nord Streamas. Um, mano klausimas būtų susijęs su jūsų minėtais bonų 169 uh, tyrimais ir, nežinau, neraminantis skaičiai yra tie, kad mokslininkai prieš porą metų tyrinėja ir, ir dabar tie tyrimai, kurie besitėse Baltijos jūrą, pastebi, kad genotoksiškumas yra labai pakilęs ir kad tokių skaičių per, nežinau, per, per tuos praeitus dešimtmečius niekada nėra tokių skaičių buvę. Ir vėlgi tada kyla klausimas, kodėl taip yra viena vertus e, galbūt dėl dugno valymo galbūt tai galėtų būti susiję su nord streamo e, projektu kuomet e, statant ir, ir, ir sprogdinant vietomis baltijos jūros dugną galbūt buvo tie apatiniai sluoksniai sujudinti kur, kur glūdi ta vadinama antrinė tarša. Nerima kelia ir tai, kad tos, tie, tie žvalgybos darbai, kurie buvo atliekami nord streamo jau nuo pat 2005 metų, kad jie nebuvo uh, tinkamai ko gero prižiūrimi ir, ir ėjo kalbėjo taip savaigiškai, nežinau, jeigu aš klystu, gal jūs mane pataisysit. Taigi, ar čia negalėtų būti kažkokio tam tikro ryšio su tais tyrimais, kurie, e, tyrimų rezultatais, kurie yra pristatomi ir iš tikrųjų e, mokslininkai dirba bonus programos rėmose BIST ir Balko Fish E, e, programoje. E, taip pat nerima kelia ir trečiosios šalis, nepaisant to jūs minėjote gana aktyvų bendradarbiavimą tiek su Rusija ir Kaliningrado sritimi bei Baltarusija, bet pasigirsta tokių signalų iš mokslininkų, kad į Rusija į savo teritorinius vandenis nelabai įsileidžia mokslininkų, netgi savų dirbančių tarptautinėje komandoje, turiu kalboje E, šiaurės e, e, šiaurinėje Baltijos jūros dalyje. Kitas dalykas, kad vykdant tam tikrus infrastruktūrinius projektus ir aš kalbu apie naftos platformą, tą pačią D6, naftos D6 platformą esančią prie Kaliningrado srities, kad iki šiol nors darbai tenais vyksta ir, ir nafta išgaunama, tačiau susitarimo dėl žalos atlyginimo jo kaip ir nėra. Tai čia matyti visokios yra kompleksinės problemos E, dėl, dėl Baltijos jūros e, užterštumo ir galimos taršos ir kaip tada tvarkyti su e, žalos atlyginimu. Lygiai taip pat nerima kelia Kaliningrado srity planuojama statyti atominę elektrinę, kurios aušinimui bus naudojamas nemono vanduo, tiesiogiai tekantis į Baltijos jūrą per, per kuršių mares. Tai dar viena problema ir tas pats Vilkomas mato kuršių mares kaip vieną iš E, na, Baltijos jūros teršėjų, taip galima pavadinti. Taigi, jūsų, koks jūsų požiūris dėl, dėl tos aktyvios ūkinės veiklos, galimo, e, galimų darbų Baltijos jūros dugne ir ryšio su e, taršos išaugimu? Ačiū. Jeszcze dwóch posłów jeszcze dwoje posłów chciało zabrać głos. Pani Satu. Dar norėjau pasisakyti du parlamentarai, ponia Satu Hatni ir ponas Gerek. Prašau. Much, Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau paklausti ponų Knutelain ir Gustafsen. Dėl Helkom veiksmų plano. Helkom Baltijos jūros veiksmų plane yra pateiktas ilgas priemonių sąrašas priemonių, kurios yra vykdomas žemės ūkio srityje, ten kalbama ir apie gyvulininkystę. Tačiau žinome, kad Helkom gali pateikti tik rekomendacijas. Todėl norėčiau paklausti jūsų, kas atsitiktų, jeigu ES vis dėlto tas priemonės, kurios numatytos Helkom veiksmų plane, paskelbtų ES privalomomis priemonėmis, kadangi ES gali išleisti teisės aktus, o Helkomas negali. Ponas Gerek. Ačiū. Klimato kaita reiškia, kad daugiau lyja, yra daugiau kritulių mūsų zonoje, gyvenamoje zonoje, Baltijos jūros zonoje. Ir pavyzdžių yra pakankamai. Prieš 11 metų buvo šimtmečio potvinis Oderyje, gal net tūkstantmečio potvinis. Pernai taip pat buvo didžiulis potvinis Vyslos baseinė. Visa tai, žinoma, irgi turi dėlės įtakos Baltijos jūros ekosistemai. Bet aš nenorėjau paklausti nei apie fosforą, nei apie azotą jūroje. Aš norėjau paklausti kito. Sunkieji metalai Baltijos jūroje. Ten jų yra pakankamai juk mes sugauname Baltijos jūroje daug žuvies ir ar žmonėms nekyla dėl to grėsmė, kad jūroje yra daug sunkiųjų metalų? Ačiū. Dėkoju. Panas Gustafson ar kas nors? Panas Durkin galbūt norėtų atsakyti. Prašau, ponas Durkin. First, because... Aš atsakysiu pirmas, kadangi pirmas klausimas kolegės iš Lietuvos buvo skirtas man. Dėl cheminių ginklų ir galimo ryšio. Žinot, kad nuo 94-5 metų mes atidžiai stebėme situaciją Baltijos jūroje, tirdami palaidotą cheminį ginklą Mes bandome bendradarbiauti su kitomis šalimis ir turint omenyje Nord Stream dujotekį ir turint omenyje kitus e, projektus vis dėlto bandome matuoti tą toksiškumo lygmenį Baltijos jūros dugne, bet to yra atitinkama Europos e, lygio struktūra, kuri bando sukaupti pačią naujausią informaciją ir mes manome, kad ta nauja grupė šių metų pabaigoje pateiks naujausią informaciją ir šiai grupiai vadovauja, pirmininkauja Lenkija. Dėl baimės ir abejonių, kad Rusija nepateikia duomenų, neleisčia vykdyti stebėsinos ir kad negali mokslininkai iš kitų šalių patekti į Rusijos e, teritorinius vandenis. Kalbant apie Kaliningradą, reikėtų pasakyti, kad bendradarbiavimas vyksta daug geriau, mes gavome daug informacijos siekdami stebėti Baltijos jūros situaciją. Turėjau minėję tą pirmąjį holistinį vertinimą, bet to ir kolegos iš Lenkijos bendradarbiavo su mokslininkais iš Sankt e, Petersburgo ir gauna pakankamos informacijos vykdyti stebėsinai. Dėl atominių, naujus atominės elektrinės projekto Kaliningrade, ką mano apie tai Helkom, ne tik Kaliningradas, ne tik tai Rusija ketina statyti naujas atominės elektrinės, yra ir kitų valstybių, kurios puoselėja tokius planus energetikos sektoriuje. Helkom yra atskiras padalinys, kuris sprendžia radioaktyvios taršos klausimus Baltijos jūroje. Taip pat ir įvairios dabartinės e, atominės elektrinės ir būsimas elektrinės yra šios darbo grupės dėmesio centre. Dėl žemės ūkio srities priemonės Baltijos jūros regione. Mes e, pateikėme ne tik tai rekomendacijas, bet ir privalomas priemonės, kurios yra taikytonos žemės ūkio srityje. Pavyzdžiui, trečiojo priedo priemonės yra privalomos įgyveninti valstybėse narėse Juose yra kalbama apie taršos susijęs su žemės ūkio veikla e, mažinimą. Kitas dalykas, kaip tos priemonės bus taikomos, viskas priklauso nuo vietos sąlygų, e, klimato sąlygų ir taip toliau. Ir taip pat norėčiau pakalbėti apie sunkiuosius meda, metalus, sepa, knutilan, galbūt galėtų išsameu pakalbėti, tačiau vis dėlto nežiūrint klimato kaitos ir potvinių, tie tradiciniai sunkieji medalai, e, jų kiekis mažėja, turiu omenyje gyvsidavrį, kadmijų ir šviną. Tai kalbu a, turėdamas galvoje abejonės dėl maisto saugos. Šiandien ryte kalbėjome apie dioksino e, taršą žuvyse. Dziękuję. Czy pan Knutilla? Ačiū. Gal norėtų ponas Gustafson taip pat papildyti? Prašau. Monsieur, oui. Okay, if I start. Oh. Kaip aš jau pasakiau savo kalboje, maistinių medžiagų patekimas iš e, žemės ūkio yra problema, su kuria kovoti yra labai sunku. Iš savo patirties, iš patirties Suomijoje, mes žinome, jog galime sumažinti cheminių trašų naudojimą bent jau vienu trečdaliu, lyginant su e, dabartiniais skaičiais. Ir tuomet e, maistinių medžiagų patekimas į jūrą iš žemės ūkio gali būti gan ženkliai sumažintas. Mes takome nemažai priemonių e, skirtų šiai problemai. Tačiau, bet kuriuo atveju dar reikės nemažai palaukti, kol pamatysime realius tokių pastangų rezultatus. Tačiau vien šių priemonių nepakanka, mums reikia papildomų priemonių, kurios sumažintų žemės ūkio keliamą Baltijos jūros taršą. Reikia stengtis kuo labiau sumažinti maistinių medžiagų patekimą. Ir manome, jog iki 2020 metų maistinių medžiagų patekimą į Baltijos jūrą galime sumažinti 15 tūkstančių tonų, jei mes patobulinsime nuotikų valymo e, įrenginius ir jeigu imsimės priemonių žemės ūkį. Toliau sunkieji metalai. Aš galiu tik tai pritarti tam, ką pasakė e, kolega iš Helkomo, ponas Durkin. Na, mane labiau neramina nesunkieji metalai, bet kitos medžiagos, pavyzdžiui, hormoninės medžiagos. Uh, arba ugniai atsparios medžiagos. Tai yra medžiagos, kurių gausų yra įvairiose būtinėse priemonėse ir kurios paprastai nėra išvalomos nuotekų valymo įrenginiuose. Todėl reikia riboti šių cheminių medžiagų naudojimą produktuose. Iš Helkomo patirties e, žinome, kad kad e, nuotekos yra gausų toksinių medžiagų. Ir būtent šiuose e, būtiniuose produktuose esančios medžiagos mus labiausiai ir neramina, kur kas labiau nei sunkieji metalai. Ačiū Jums už išsamius atsakymus. Ar dar ponas Gustasonas norėtų pridurti ką nors? Yes, I, I, I just wanted to say that. Uh, I... Norėčiau pridurti, pasakydamas, kad melsvadumblių didėjimas neturi nieko bendro su Nord Stream projektu, kadangi tas melsvadumblių intensyvėjimas buvo pastebėtas daug anksčiau, negu pradėta kalbėti apie šį projektą. Aš neturiu informacijos dėl to, kaip atrodys konkrečiai šitas dujotikis, kokia jo bus e, struktūra. Myślę, że warto by śledzić szczegółowo. Już tak płytkim morzu tego rodzaju pracy na pewno nie pozostanie. Na, be jokios abejonės, šie darbai tikrai neliks be pėdsako Baltijos jūroje. Taigi perėsime prie paskutinės mūsų susitikimo dalies, kur svarstysime klausimą, kaip galima būtų sumažinti eutrofikaciją, kuri atsiranda dėl žemės ūkio veiklos Baltijos jūros regione. Turime du kalbėtojus, ponė Lysa Pietola. Ji atstovauja žemės ūkio ir miškininkystės e, atstovų sąjunga ir e, vadovauja šios sąjungos užsienio tarnybai, bet to kviečiame profesorių Granstedt, kuris yra biodinamikos instituto e, profesorius, Beras projekto tai yra Baltijos ekologijos ir perdirbimo žemės, ūkio, žemės ūkija bendrovės atstovas. Pone Pietola, prašau. Dėkoju, ponė Primker, dėkoju Jums už tai, kad pakvietėte atvykti į Jūsų komitetą ir leidote kreiptis į Europos parlamento narius. Gerbėjai kolegos. Aš kalbėsiu kaip ūkininkė, kaip agronomė bei mokslininkė. Šiandien jau buvo daug pasakyta apie tai, kad mums dar reikia surasti veiksmingų priemonių, kurios leistų mums sumažinti žemės ūkio sukeliamą taršą. Tai reiškia, kad mums reikia da, tvarus darbo ūkio, kuris leistų mums pagaminti pakankamai maisto produkcijos konkurencingomis sąlygomis ir kuris leistų mums sumažinti uh, ta tarša maistinėmis medžiagomis, atsižvelgiant į ES Baltijos jūros strategiją. Trijose žemės ūkio srityse galima būtų imtis veiksmų tam, kad būtų pagerinta Baltijos jūros e, jūrinė aplinka. Tai yra erozijos kontrolė. Antra, e, geresnės trašos Tai reiškia, kad turime geriau derinti mineralinės ir organinės e, e, trašas, skait, e, turime gal daugiau naudoti mėšlo. Prieš nagrinėdami išsameu šias temas, turime suprasti, kaip yra auginami, auginamos įvairios kultūros. Turime suvokti, jog tai yra sudėtingas procesas. Ir tam, kad galėtume pagaminti maistą, turime atitinkamai parengti e, dirvą, dirbožėmį. Po to turime atitinkamai paruošti ir sėklas. Ir paprastai sėklos yra laikomos e, organinio azoto baseinuose ir dažnai iš šių baseinų azotas patenka į aplinką. Tačiau nepamirškime, kad šis azotas taip pat yra reikalingas augalams tam, kad jie galėtų aukti. Antra, augalams augant yra taip pat naudojami vairūs metodai, kurie pagerina dirbožėmio būklę. ir naudojamos medžiagos dažnai sukelia dirbožėmio eroziją. Tai reiškia, kad e, dirbožėmės nyksta, jis išplauna, išplauna arba e, e, vanduo, arba jis, jo kokybė yra kitaip bloginama. Baltijos jūra yra taršama labai dažnai būtent šiais požeminiais e, vandenimis. Tai reiškia, kad kovoti su šia problema yra labai sunku. Ypač dabar, kai e, kritulių padaugėja. Dažnai maistinės medžiagos yra išplaunamos iš augalų ne tuomet, kai augalai auga, bet e, rūdenį, žiemą arba pavasarį. Pavyzdžiui, Suomijoje net 50 procentų maistinių medžiagų yra išplaunama būtent žiemą. Ir šios maistinės medžiagos yra išplaunamos būtent dėl dirbožėmio erozijos. Taigi kaip galima būtų mažinti eroziją? Ir kaip galima būtų išlaikyti maistinės medžiagas dirbožėmėje? nes šios medžiagos yra reikalingos augalams. Ponas Nutlai jau sakė, kad naudojame vis daugiau cheminių medžiagų, tačiau net ir naudojant vis daugiau šių medžiagų, vis tiek mes negalime sustabdyti dirbožėmio e, erozijos ir prarandame paprastai apie vieną kilogramą e, e, dirbožėmio per hektarą. Taigi tam, kad galėtume užkirsti kelią dirbožymio e, erozijai, mums reikia poraus dirbožymio, kuris leistų vandeniui patekti e, į gruntinius vandenis, nepasisavinant, neišplaunant maistinės medžiagas iš jo. Organinės medžiagos tai yra patys augalai ir jų šaknis yra reikalingi tam, kad maistinės medžiagos liktų dirbožymėje, o ne patektų į grunt, gruntinius vandenis. Surinkus derlių reikia taip pat pasirūpinti dirbožymiu. Arba reikia e, vėl panaudoti tuos žemės plotus. Be to mes žinome, kad apželdinant uh, upių, upelių krantus, įvairių vandens kanalų krantus, taip pat galima išsaugoti uh, dirbožėmio kokybę. Dirbožėmio uh, kokybę galima gerinti dažnai cheminėmis priemonėmis. Pavyzdžiui, galima naudoti gipsą Ir žinome, kad net 60 procentų gipsų naudojimas gali padėti mums sumažinti azoto išplovimą iš dirbožėmio. Bet vienai per kitaip mes turėsime derinti mineralinės ir organinės trašas. Trašos yra reikalingos ir Tačiau jas reikia naudoti protingai. Ir geriausia yra naudoti po uh, trašas naudoti e, taip, kad jos nebūtų beriamos iš viršus, bet kad jos patektų į dirbožymį iš vidaus. Ekologiškai švarus ūkininkavimas yra praktika, kuri susiduria su e, įvairiomis problemomis, nes e, ūkininkai labai dažnai žino, kad e, tam, kad organinės medžiagos išlaikytų dirbožymį, taip pat reikia imtis papildomų priemonių, o tai dažnai užtrunka. Šaknis įsisavina maistinės medžiagas pagal tam tikrą ciklą ir į jį būtina atsižvelgti. Todėl mes pastebėjome, kad e, tradicinis ūkininkavimas kartais sukelia mažesnę e, taršą maistinėmis medžiagomis nei e, ekologiškai švarus ūkininkavimas. Gerai išplėtotos išaugusios šaknės pasisavina iš dirbožymio daugiau organinių medžiagų. Tai taip pat paveikia dirbožymio kokybę. Labai svarbu yra, pavyzdžiui, numatyti, kiek, medžiagų, kiek organinių medžiagų šaknis gali pasisavinti iš dirbožymio. Augalams reikia fosforo ir azoto. Jei bus ribojama e, azoto ir fosforo, e, ribojami azoto ir fosforo e, kiekiai, tuomet augalai pasisavins dirbožymio kitas svarbias organinės medžiagos, o tai gali sukelti kitų papildomų problemų. Mėšlas yra dar viena problema. Mėšlas yra lab, puikus įvairių maistinių medžiagų perdirbimo būdas. Fosforas kaupėsi mėšle. Ir todėl uh, mėšlas yra potencialus uh, traš, taršos uh, azotų šaltinis. Tai reiškia, kad reikia labai tiksliai prognozuoti, kiek organinių trašų reikės. Taigi reikia labai aiškiai prižiūrėti e, organinių medžiagų apytakos procesą. Pastraisiais metais buvo bandoma mažinti gyvulinkystės ūkius arba buvo siūloma uh, panaudojant mėšlą, naudoti mažesnę koncentraciją vienam žemės plotui. Tai gali būti vienas iš problemos sprendimų, norint apsaugoti Baltijos jūrą. Ir dabar paskutinė mano kalbos tema. ilgalaikė e, upių vegetacijos kontrolė. Žalioji biomasė aplink laukus gali padėti mums įspręsti e, taršos azoto ir fosforų problemą. Ir jeigu mes e, apželdintume lauk, laukų pakrašius tokiais augalais, kurie gali žaliuoti ir žiemą, tuomet sumažintume taršą dar labiau. Taigi ūkininkai gali prisidėti prie taršos mažinimo. Ponios ir ponai, šiandien ūkininkai puikiai žino apie dirbožymio erozijos kontrolės priemo, priemonės, puikiai žino apie tai, kad reikia mažinti taršą, kurią sukelia trašos ir jie stengiasi tobulinti ūkininkavimo metodus. Baltijos jūros regionų strategijos kontekste Baltijos regione esantis ūkininkai ėmėsi veiksmų. Žinome apie įvairias prog, programas, pavyzdžiui, apie kom, Tačiau mums reikės dar e, auginti maistą ir reikės e, tai daryti konkurencingai. Ūkininkai taip pat nori, kad jų vykdoma veikla nekenktų Baltijos jūrai. Kaip galima būtų paaiškinti, kodėl, e, kodėl tarša yra mažinama taip lietai? Na, aš bandžiau paaiškinti, kad tai daryti nėra lengva. Dažnai e, žaliadumblių žydėj, e, sukeliamą žydėjimą e, sukelia fosforas, kuris jau yra susikaupęs nuosiduose. Taigi tai yra daugelybė problema, kuri yra susijusi ne tik su žemės ūkiu, bet ir su uh, vandens sluoksnių stratifikacija. Na, bet vienai per kitaip dar galime tobulinti ūkininkavimo metodus. Ir Baltijos jūros regiono strategija iš tikrųjų gali paraginti žemės ūkio sektorių, ieškoti naujų ūkininkavimo būdų, ieškoti naujų trašų bei naujų mėšlo ir kitų organinių trašų naudojimo metodų. Mes esame nusiteikę optimistiškai. Mes manome, jog mums reikia dar daugiau dėmesio skirti dirbožėmio erozijai, kurią sukelia uh, biomasės, uh, biomasė. Ir tikiuosi, kad mes galėsime šį klausimą dar svarstyti ir ateityje. Uh, kai turėsime papildomų duomenų, papildomos informacijos. Dėkoju Jums visiems. Dziękuję bardzo, to na pewno wielkie. Labai ačiū. Tai tikrai iššūkis bendrai žemės ūkio politikai. Jie, jeigu jie mėgintų įgyvendinti tai, ką siūlo ponė Lisa Pietola. Na ir paskutinis kalbėtojas ponas Granstedt tyrimų, biodinamikos tyrimų profes, instituto profesorius. Ja, och eh, jag gör min presentation på svenska om det går bra. Ehm, och jag tackar också för att det blivit inbjuden till... Eh, Kalbėsiu švediškai. Norėčiau padėkoti iš karto už pakvietimą dalyvauti šiame klausime. Šioje skaidrėje jūs matote, kad aš dirbu koordinatoriumi projekte Beras. Jam jį finansuoja Europos Sąjunga. Šita programa buvo įgyvendina 3-6 metais, o dabar pratesta iki 13 metų. Šiame projekte dalyvauja viso Baltijos jūros regiono valstybės kokybės. Mūsų darbo veiklos pagrindas yra principas, pagal kurį ekologinė žemdirbystė turi būti ateities, ateities garantas siekiant užtikrinti tinkamas ekologinės sąlygas. Jūs matote visą ciklą maisto gamybos ir suvartojimo ciklą ir šio ciklo metu mes turime išsaugoti bio įvairovę. Žaliojoje dalyje matome, kad mes turime skatinti ekologinį ūkininkavimą, naudotis saulės energiją ir natūralius gamtos išteklius, o žalioji krei, raudonoji kreivė rodo, kad mes vykdydami gamybą apskritai mes turime, pagaminame daug įvairiausių teršalų, naudojame daug energetikos išteklių, daugiau negu reikia. Ir mes galime pakeisti šitą ciklą galime naudoti daugiau biomasės, kadangi jų, jos ištekliai yra neištemiami. Taip pat reikėtų naudoti, e, kas yra tai žemės naudmenų plotus Mes turime e, siekti tvarios e, žemdirbysnės, tvaraus unikininkavimo ir taip išspręstume iškilusias problemas. Kitas dalykas, mes naudojame daug energijos pagamintos iš iškastinio kūro, taip pat gaminame labai daug azoto junginių vietoj to, kad taikytume fotosintezės metodiką ir gamintume energiją iš atsinaunančių šaltinių nuo 50 metų iki 85 metų nuo 20 iki 80 kg padidėjo hektare pagaminamų azoto junginių. Žalioji kreivė rodo, kiek azoto junginių yra sumažinta pastaruoju metu ir jūs matote, kad žirklės yra didžiulės. Kita skaidrė rodo, koks yra bendras vaizdas, turint omenyje azoto junginių išmetimą 80-85 metais Jūs matote, kad situacija buvo stabili, tačiau pastaruoju metu padidėjo sojos, importuojamos sojos kiekis ir dėl to buvo naikinami miškai Brazilijoje, atogrąžų miškai. Ir matote, kad ir šitie produktai yra įtraukti į mūsų kalkulaciją, įrodo, kad hektarui tenka 60 kg. 16 kg azoto junginių. Todėl labai svarbu e, intensyvinti e, ekologišką organinę e, ekologišką žemdirbystę, tai yra daroma pavyzdžiui, Švedijoje labai intensyviai pastaruoju metu. Po 85 metų buvo pradėta intensyviai naudoti cheminės medžiagas ir dėl tos priežasties. Ir be to dėl to, kad buvo atskirtas uh, žemės ūkio sritys, uh, augalininkystė nuo gyvulininkystės buvo e, pradėti naudoti skirtingi, skirtingos žaliavos ir buvo 70-80 procentų gamybinimos apimt, e, žemės ūkio naudmenų plotų buvo naudojama gaminti augalus, kurie buvo naudojami pašarams. Labai svarbu įvertinti tuos vykstančius pro, procesus siekiant daugiau veiksmingumo. Šioje e, skaidrėje matote, kad daug azoto junginių yra e, pagaminama arba susidaro e, gyvulininkystės sektoriuje. Į tai reikia atsižvelgti, kai kalbame apie gamybą apskritai žemės ūkija. iš esmės 130 kg azoto junginių hektarui tenka skaičiuojant e, azoto junginių patekimą į dirvą ir jų uh, susidarimą. Tačiau apskritai Švedijoje situacija yra geresnė, kalbant apie azoto junginius lyginant su fosforo junginiais arba fosfatais. Kaip atskiruose regionuose pasiskirsto uh, gyvulininkystės ūkiai. Reikėtų pasakyti, kad gyvulininkystė yra labai intensyvi Švedijoje. Šiame paveiks, paveikslėlėje pamatyta, kad Suomijos pietuose ir kitose Skandinavijos valstybėse vykdoma labai intensyvi gyvulininkystė ir taip pat labai intensyvi ir javų gamyba. Labai svarbus e, ekologinis ūkininkavimas ir kartu jo kontekste vyk, vykdomas ekologinis e, perdirbimas. Ketur, 48 ūkiai dalyvauja e, projekte, pagal mūsų projektą, pagal mūsų projektą ir jie sumažino e, azoto junginių kiekį hektarui iki 40 kg. Labai svarbu taikinti ekologiškus ūkininkavimo metodus, kalbant apie tas 48 ūkius. Turime pasakyti, kad mes stebėjome jų javų auginimo procesus ir taip pat stebėjome, kaip kontroliuojamas nuotekų nutekėjimas ir taip pat stebėjome energetikos nes sąnodas ir taip pat mes bandėme e, e, apskaičiuoti poveikį kiekvienam atskirtam vartotojui, taikant aplinkosauginius kriterijus. Matote, kad E, tradiciškai, e, tradicinė e, augalinkystė ir gyvūninkystė pastoviai auga, auga jos apimtys. Tačiau reikėtų pasakyti, kad ir išlieka stabilus ir tas vadinamas bendrasis nutekėjimas arba bendroji nuotekų apimtis. Jeigu palyginsime intensyvų ūkininkavimą Lenkijoje, ten e, e ūkiai yra tokie pat intensyvus kaip ir Švedijai, Švedijoje, tačiau vis dėlto padidėjimas yra pasraisiais metais dviem kartais 50 procentų. Be to, reikėtų atkreipti dėmesį, kad e, e, intensyvėja ekologinis perdirbimas arba žemės ūkio produktų perdirbimas. Ir jūs matote, koks šito ekologinio perdirbimo ciklas. Čia nurodyta ta, tie e, galvijų ūkiai, taip pat nurodoma, kaip vyksta perdirbimas, kaip atrodo visas tas ciklas. Tai yra taip vadinamas IRA e procesas, tai yra ekologinio perdirbimo procesas. Būtent to proceso kontekste mes turime suvokti ekologiniai ūkininkavimą. Šitas ūkininkavimas leidžia keisti grūdinių kultūrų rūšis. Taip pat galima vykdyti perdirbimą kas keliari metai ir taip pat galima e, e, numatyti tam tikrą galvijų skaičių hektarui. Beras yra numatyta įgyvendinti ir papildomų projektų. E, jie yra skirti įgyvendinti žemės ūkio srityje ir mes e, susitarėme su 25 partneriais, kurie dalyvaus tose papildomose projektuose. Lenkijos e, viena iš ūkininkų asociacija yra e, mūsų projekto partneris, taip pat ir kitos žemės ūkio srities organizacijos, laisvanoriškos organizacijos dalyvaus šiame projekte šio projekto tikslas e, ekologinio ūkininkavimo skatinimas ir ekologinio perdirbimo e, e, skatinimas, taip pat pesticidų naudojimo mažinimas siekiant sumažinti poveikį aplinkai. Taip pat mes norime išsaugoti kaimo vietovių bioįvairovę. Mes siekime taip pat atsižvelgti ir į vartotojų poreikius, kadangi vartotojai turi apsispręsti ir pasirinkti e, produktą, todėl mes bendradarbiavame su vietos institucijomis, e, vietos e, valdžia, mokyklomis, kurios skatina ekologinį ne, ne, ne, ne, ūkininkavimą ir mes taip pat e, e turime partnerių Suomijoje, mes bandome e, taip pat domėtis e, restoranuose pateikiamų maistu. Labai svarbu pateikti ūkininkams informaciją, e, teikti konsultacijas ir žinoma reikia taikyti atitikamus mes politinės priemonės. Todėl naudingas ir šitas klausimas, kuris vers mus susimastyti apie visus šiuos dalykus, apie tai, kad procesas turi keistis. Kokie politikos ryties veiksmai yra numatyti mūsų projekte? Mes čia nurodome, kokius išteklius galėtume naudoti siekiant spartinti šį procesą. Mes turime teikti pagalbą vykstantiems procesams. Turime teikti ekonominę paramą, kad ekologinis ūkininkavimas ne tik tai vyktų, bet kad jis taptų tvarus ir kad būtų užtikrintas atitinkamas galvijų kiekis tiems ūkiams, kurie pasirinko ekologinį ūkininkavimą. Labai svarbu investuoti į tinkamas priemonės, tam reikalinga ekspertų pagalba ir patarimai. Be to reikia labai griežtai įgyvendinti vandens pagrindų direktyvos nuostatas. Svarbu, kad vandens ištekliai vėl būtų tokios kokybės, kokie buvo kokie buvo anksčiau, bet to reikia atsižvelgti ir taip pat Baltijos jūros veiksmų plano reikalavimus ir ir mūsų manimų 107... Kas yra? Och det gäller ju också att tillämpa detta med att eh, ir be to 150 kg e, reikalavimas, kad ekologiniai produktai sudarytų mūsų mytybos meniu, yra per aukštas. Taip pat e, toksinių medžiagų procentas maiste yra viena iš problemų, problemų kuri kenkia uh, E, tvariam ūkininkavimui. Taigi yra įvairiausių problemų, yra ir teisinio pobūdžio problemų, labai svarbu priimti atitinkamus teisės aktus e, dėl ūkių dydžio, dėl bandos dydžio. Taip pat reikėtų numatyti ir atitinkamas išmokas, uh, tiems ūkininkams, kurie uh, gamina vietos rinkai ir taip pat laikosi ekolog, ekol, ekologijos reikalavimų. Ačiū ir Jums už labai įdomią prezentaciją. Prieš kelis mėnesius matėm, kaip yra propaguojama masinis auginimas e, gyvūnų ir, koks, ir apskritai kokios yra tokio masinio gyvūnų ar e, daržovio auginimo pasiekmes, kaip, gali, kaip tai gali paveikti mūsų rinką. Taigi jau priartėjome prie mūsų klausimo pabaigos ir dabar prašysime ponę Satu Hasi apibendrinti rezultatus. Much, and, uh... Aš norėčiau pirmiausia padėkoti visiems kalbėtojams už nepaprastai įdomų seminarą. Ačiū sekretariatui už suorganizuotą, suorganizuotus klausimus. Tikiuosi, kad visi kalbėtojai atsiūs savo prezentacijų kopiją sekretariatui, kad visi, kurie domisi šią temą, galėtų uh, atidžiau jas peržvelgti. Mes tikrai įsitikinome, kad Baltijos jūros regione pasta, per pastarą šimtmetį įvyko drastiški pakitimai ir juos sukėlė žmogaus veikla. Visi pokyčiai žemės ūkio srityje ir kitur yra susijęs su žmogaus veikla. Bet jų tikslas, žinoma, buvo pagerinti žmonių gyvenimą, bet dabar jau reikia gerinti gyvenimą žmonių gyvenančių aplink Baltijos jūrą. Ir Baltijos jūros užteršimas, žinoma, buvo nepageidaujama mūsų veiklos e, pasiekmė. Dabar reikia rimtai pažvelgti į tai, kad Baltijos jūra yra labai pažeidžiama, labai jautri ir kad jos regionas yra vienas iš labiausiai už, užterštų regionų. Da, turime veikti ir nepamiršti atsakomybės, kuri mums tenka nes Baltijos jūra tai yra ES vidaus ežeras, jeigu taip galima pasakyti, ir jos ekologinė situacija priklauso beveik išimtinai tik, Europos, tik nuo ES valstybių. Tikrai nemažai mus nustebino čia pasakyti dalykai. Koks didžiulis poveikis buvo uh, to, kad, atski, kad mes žemės ūkėje atskyrėme augalininkystę nuo gyvulininkystės. Kaip tai paveikė maistinių medžiagų patekimą į aplinką, į jūrą? Man atrodo, tai yra vienas iš pavyzdžių, kai mes tiesiog su, turime suprasti, kad negalime tęsti darbo taip, kaip da, negalime tęsti veiklos tokios, kokia ji buvo lygi šiol. Reikia kažkokių pokyčių. Manau, kad mums reikia iš naujo pergalvoti labai daug dalykų. Ir pramonėje, ir mieste, ir žemės ūkyje visa, visos sritys - pramonė, žemės ūkis, miestų gyvenimas turi tapti tvaresnėmis. Čia kalbu jau ne tik apie Baltijos jūros regioną, bet apie visą ES apskritai. Helkom komisija pateikė labai konkrečių pasiūlymų savo veiksmų plane Vienas iš, viena iš konkrečių priemonių čia jau buvo minėta, tai galėtų būti fosforo nenaudojamas, nenaudojamas įvairiuose plovikliuose. Taigi praeitą savaitę šiuo klausimu komisija pateikė mm, savo nuomonę ir netrukus tai, kas buvo tik rekomendacija, taps teisinė prievolė valstybėms narėms. Tai buvo Helkom e, rekomendacija, kuri tapo prievolė. Manau, kad ir daugiau tokių priemonių iš Helkom turėtų tapti privalomomis valstybėms narėms. Na, negaliu dabar pasakyti, kurios, kurie veiksmai turėtų būti privalomi, kurie turėtų būti laisvanoriški, tačiau bet kuriuo atveju reikėtų rimtai pagalvoti apie Helkom veiksmų plano realų įgyvendinimą, kad tas veiksmų planas taptų parankinė knyga mūsų žemės ūkio politikos srityje. matėme, kad netgi jeigu išnaudotume visą miestų ir savivaldybių valymo įrenginių potencialą, ir tikiuosi, kad mes taip ir padarysime, vis tiek to nepakaks išgydyti Baltijos jūrą. To nepaka... neįmanoma šios jūros išgydyti, pataisyti jos būklės, nepakeitus žemės ūkio politikos. Kaip girdėjote, ir klimato kaita prisideda prie to, kad šis iššūkis tampa sudėtingesnis ir tai tik tai dar labiau pabrėžia tą faktą, kad metas pergalvoti savo politiką, žemės ūkio politiką. Paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, susijęs su chemikalais, cheminėmis medžiagomis. Nepamirškime, kad ne tik eutrofikacija vyksta jūroje, ne tik pavojingi chemikalai su, sukelia didelių problemų Baltijos jūroje. Kai ryč buvo svarstoma parlamente, sužinojome, kad tam tikrų labai sunkiai įrančių cheminių medžiagų yra Baltijos jūros žuvyse jų yra ruoniuose, jų yra paukščių organizmuose ir tų sunkiai įrančių medžiagų šiuose išvardintose organizmuose yra penkis kartus daugiau negu kad kitų regionų atitinkamuose e, gyvūnuose. Taigi ir čia reikia imtis veiksmų. Iš visų tų diskusijų ir lobistinių organizacijų medžiagų, kurias tada išnagrinėjome, buvo man į atmintį įstrigo valymo, savivaldybių valymo e, įrenginių informacija. Ir ten buvo sakyta, kad chemikalai esantis e, tose atliekose, ne, jų negalima išvalyti, Taigi reikia tiesiog, kad tie chemikalai nepatektų į nuotekas, nes tų nuotekų išvalyti jau nebeįmanoma. Tai reiškia, kad reikia naudoti kitus resursus, kitokius produktus ir taikyti savivaldybių nustatytus nuotekų valymo ir atliekų surinkimo planus. Žodžiu, ir nuotekos, nuotekose, ir atliekose turi nelikti pavojingų chemikalų, tuomet ir valymas ženkliai supaprastės. Paprastės. Tai tiek būtų mano pastabų. Aš noriu dar kartą padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio klausimo, kurie čia dalyvavo. Tikiuosi, kad klausimai bus naudingi mums dirbant ta linkme ir stengiantis išsaugoti švarę ir sveiką Baltijos jūrą. Ačiū. Dėkuoju poniai Hasi. Mes galime baigti mūsų komiteto posėdį. Ir kitas posėdis vyks Briuselėje Liepos 13-14 dienomis. Dėkuoju visiems, kas dalyvavo posėdėje, dėkuoju mūsų ekspertams, taip pat dėkuoju vertėjams, dėkuoju kolegijai poniai Markūnai, tai kuri liko čia iki pat pabaigos. Viso gero.